Labadiena, ponė komisarė, e, ponė tarybos atstovė, labadiena, visiems parlamentarams taip pat labadiena. Pradedame posėdį. Pirmas darbo tvarkės klausimas yra ponios Sofijos Intveld rekomendacija. JAF yra susitarimas dėl keliaivio duomenų įrašo naudojimo ir perdavimo JAF vidaus saugumo departamentui norėčiau suteikti žodį Sofijai Intelt, pranešėjai, keturios minutės. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, labas rytas komisijos narė. E, šiandien baigėsi procesas, kuris prasidėjo 2003 m. kovo mėnesį. Taigi Mes e, net devynetą metų dirbame rengdami šį susirinkimą. Manau, kad nepriklausomai nuo balsavimų rezultatų šiandien, šiandien galime padaryti išvadą. Manau, kad visa tai rodo ir tiesą pasakius netenkina mūsų, kad po devynių metų dėrybų su mūsų artimiausiu sąjungininku Mes e, parengėme tokį susitarimą, kuris galbūt vos sulauks mūsų parlamento narių paramos. Turime labai atidžiai dar kartą panagrinėti, kaip e, turėtų vykti dėrybos su mūsų transatlantiniais sąjungininkais. Turėtume dar kartą peržiūrėti ES poziciją, kuri yra silpna lyginant su mūsų sąjungininkų pozicija. Libe komitetas prieš keletą savaičių atmetė mano rekomendaciją balsuoti prieš ES ir JAV susitarimą. E, taigi, e, Libe komiteto pozicija yra pritarti rekomendacijai sudaryti susitarimą. Tačiau kaip ten bebūtų, mm, įskaitant tuos, kurie balsuos už e, šio susitarimo sudarimą, vis dar lieka klausimų, atvirų klausimų. Pirmiausia, e, komisijos e, deklaracija, kurios sulaukėme vakar, tiesą pasakius, tai nieko nekeičia, nėra jokių naujų elementų, tai tik Europos komisijos interpretacija, nenumatanti jokių teisinių įsipareigojimų JAV. Dėl GUE rezoliucijos, e, kuria siekiama perduoti šį susitarimą Europos teisingumo e, teismui, aš esu demokratė ir aš tikrai um, nepuolu pirmiausia perduoti visos atsakomybės teismams, tačiau aš manau, kad daug kas yra mūsų rankose. Uh, Yra keletas klausimų, kuriuos norėčiau pateikti komisijai. E, dėl ketvirto straipsnio interpretavimo, e, dėl pačių tikslų. Aš žinau, kad yra kolegų, kuriems įdomu būtų sužinoti, kaip um, bus naudojami duomenys kitais tikslais. E, kokie žodžiai ketvirtajame straipsnėje leidžia jums teikti, e, kad e, keleivių duomenų įrašai naudojami medicinos ar kitiems tikslams nepateks į susitarimo taikymo sritį. E, kaip tai numato 82 ir 87 policijos bendradarbiavimo susitarimo straipsnis. Taip pat iš komisijos norėčiau išgirsti, e, kaip ji vertina duomenų eksportavimo metodą. Buvo kalbėta, kad duomenų eksporto metodas bus labai ribotas, tačiau Noriu pateikti keletą klausimų. E, pavyzdžių, 2010-2011 metais Dešimt tūkstančių kartų per dien buvo eksportuojami duomenys. Pavyzdžiui, 2010 metais 82 500 e, kartų per dieną buvo eksportuojami duomenys pagal šį metodą. Yra aiškiai pasakyti, kad iš šio susitarimo neturi kilti nauji įsipareigojimai nei fiziniams, nei juridiniams asmenims. Aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate administracinio ir teisminio žalos atlyginimo galimybės e, mūsų piliečiams. Dar pasisakysiu ir po debatų. Dėkuoju, ponė Intvelt. Ponas Vatskov, nuo tarybos. Dvi minutės. Dėkuoju. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, ponė komisarė, dėkuoju už galimybę kreiptis į Jūs, diskutuojant tokių svarbių klausimų. Aš norėčiau pristatyti Jums pagrindus, o kalbant apie techninę pusę, tai paliksiu poniai Malmstrom. Apsikeitimas PNR duomenimis jau svarstomas keliarius metus. Keitimas iš šiais duomenimis tarp Amerikos ir ES yra labai dažnai aptarinėjamas. Mes visi žinome, kad šių duomenų naudojimas vaidina labai svarbų vaidmenį kovojant su rimtu nusikalstamumu, su nusikalstamumu, pertautiniu nusikalstamumu. Be jokios abejonės PNR duomenys yra labai svarbus instrumentas valdžios institucijoms, kuri kovo, kurios kovoja su rimtu, su dideliu nusikalstamumu. Visa eilė konkrečių pavyzdžių visą tai rodo. Tai savai mes suprantama nereiškia, kad nereikia nustatyti sąlygų e, tam tikroms institucijoms, kurioms norėtų tą informaciją pasinaudoti. Reikia mūsų piliečių privatų gyvenimą saugoti ir savai mes suprantame, kai kalbame apie e, kovą su krim, organizuotų nusikalstamumu, tai turi vaidinti lemiamą vaidmenį trečiosiuose valstybėse, ar Europos valstybėse, su kuriamis bendradarbiaujame, ar, ar Europos Sąjungoje, e, tai turėtų vaidinti lemiamą vaidmenį. E, mūsų turimėme pasiūlyme pateikiama naujų ir geresnių garantijų, tokių garantijų, pagal kurias Amerikos institucijos e, turėtų gerbti tokią informaciją kurią mes jiems pateikėme, e, vis tik tais, aišku, ne, ne, netenkina mūsų pilnai tai, tai, ką turime, tačiau vis tik tais amerikiečiai e, mums daug kur nusileido. Tai yra pats geriausias, pasiūly, e, pats geriausias variantas, kokį galėjome pasiekti. Tai nereiškia, kad mes jau baigėme kalbėti, kaip iš tikrųjų reikėtų naudoti PNR duomenis, kad jau tas transatlantinis dialogas yra baigtas. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kuris nuolatos kovojo už Europos piliečių teises. Šis klausimas labai aiškiai parodo E, kad ši patobulinta, šis patobulintas susitarimas yra parlamento e, darbo e, vaisius. Mes, aišku, norime viską dar kartą persidėrėti, bet norėčiau jūsų paprašyti susitarimą paremti. Savaime suprantama ne tik tais piliečiams ir ES oro bendrijoms oro vežėjams reikės gerinti tas sąlygas, bet vis tik tais dabar jau matome, kad pasiekta šioje srityje yra apčiopiamų rezultatų ir reikėtų balsuojant teigiamai parodyti pasauliui, kad Europos institucijos, kai prieina laikas spręsti svarbius klausimus, kalba vienu balsu. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Pone Malmstrom, trys minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponė ministrė, komisija rekomenduoja parlamentui pritarti naujajam susitarimui dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad kaip jau buvo pasakyta, teisėjas saugos institucijoms reikia PNR e, duomenų, kad galėtų kovoti su terorizmu. Antra, šis sustarimas yra didžiulis pagerinimas to sustarimo, kuris egzistavo iki dabar. Ir jūs prašyte mūsų, kad būtų deramasi dėl naujų sustarimų. Ir trečia, kad sunku uh, išvelgti kitokių alternatyvų, kurių dėka būtų galima geriau apginti ES piliečių keliaujančių į ją interesus. Komisija pateikė Libe komitetui uh, visus argumentus už šį sustarimą. Visą tai rodo, kad PNR duomenys padeda kovoti su terorizmu, tai padeda kovoti su priekyba žmonėmis ir narkotikais. PNR suvaidino E, reikšmingą vaidmenį išaiškinant terorizmo atvejus. E, jų New Yorko metro ir Times skvere e, rengiamus teroristinius aktus. Taigi iš visais šiais atvejais PNR duomenys buvo naudingi. Antra. Šis sustarimas reikšmingai pagerina 7 metų, 2007 metų sustarimą. Tai yra reikšmingas žingsnis pirmin nuo sustarimo projektų, kurį pateikė Libė komitetui komisija. Mes klausime jūsų patarimo, ką reikėtų gerinti ir tuo požiūrius, atlikote puikų bendrą darbą, ragindami Junktinės valstijas daryti tam tikrų nuolaidų. Visą tai puikiai rodo, kaip puikiai veikia Lisabono sutartis. Visos trys institucijos glaučiai bendradarbiautamos gali pasiūsti aiškų signalą kitiems partneriams. Komisija, taryba ir parlamentas puikiai atliko savo darbą, komisijai buvo nesunku dėrėtis. Šis bendras darbas atnešė daugiau aiškumo, daugiau abipusiškumo ir padėjo geriau apsaugoti piliečių teisės, jų privatų gyvenimą. Ir PNR sistema, mes matome, yra naudinga. PNR duomenys turi būti tinkamai naudojami abiejose Atlanto pusėse. Jūs išreiškite savo rezoliuciją prieš porą metų tam tikrą susirūpinimą. Rūpinotės, kad būtų tinkamai, e, proporcingai naudojami duomenys ir tinkamai ginamos piliečių teisės. Šiek tiek detalių. Šis sustarimas yra vienintelis e, saistantis jūrinių požiūrių tekstas. Jis sustiprina abipusiškumo principą ir ES piliečių privatumą, nes jungtinės valstybės turės dalintis taip pat duomenimis iš savo pusės. Yra numatyti aiškus apribojimai, kam PNR duomenys galima naudoti. Visa tai buvo rimtas susirūpinimą kelintis dalykas daugeliu parlamento narių. Mums pavyko to pasiekti. Uh, kad tas susirūpinimas būtų išsklaidytas. Ir jeigu paskaitytumėte deklaraciją, pamatytumėte, kad ten yra suformuotos reikiamos nuostatos šio klausimo. Komisija mano, kad yra labai aiškiai nurodyta, kiek PNR duomenys gali būti naudojami ir kokiems tikslams, kaip jie turi būti surenkami ir kaip turi būti tvarkomi. Yra detalus aprašymas e, ketvirtajame straipsnėje, kur aiškiai pasakyta, kiek galima naudoti PNR duomenis, jie turi naudojami būti tik tiek, kiek tai padeda saugoti piliečių teisės. Tikslai, kuriems galima rinkti PNR duomenis, yra riboti, prevencija, e, tyrimas, kova su teroristiniais aktais ir kova su organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu. Pirmą kartą taip aiškiai yra išdėstyta, kas yra teroristiniai išpoliai ir kas yra e, tarptautinis nusikalstamumas ir jiems kovoti, kovai su šiais reiškiniais gali būti šie duomenys naudojami. Taip pat e, yra pasakyta, kad tuos duomenys galima naudoti tada, kai gyvybiškai svarbu apginti individuo ar valstybės interesus. Visa Tai mums pavyko pasiekti bendrai atliekant peržiūros darbą. 43 e, straipsnėje, 4 straipsnio 3 dalyje yra pasakyta, kad, kad duomenys turi būti renkami piliečių keliaujančių ir iš ir į jungtinės valstijas. Ten taip pat išdėstyti tikslai ir, ir naudojami duomenų apriektis. E, ir tai nėra kažkokie papildomi tikslai, e, Ketvirtos apsių ketvirtojo dalyje pasakyta, kad sustarimas neken, ne, nepakenkia jokių būdų egzistuojantiems valstybių teisių aktams ir neleidžia e, pažeidinėti nustatytos teisinės tvarkos valstybėse narėse. Taip pat yra pasakyta, kad valstybių narių kompetentingos struktūros turi tinkamai reaguoti, jeigu pažeidžiama PNR duomenų naudojimo tvarka. Visą tai puikiai padeda tinkamai numatyti, kam PNR duomenys gali būti naudojami. 23 straipsnėje yra pasakyta, kad e, galimas šio sustarimo peržiūrėjimas, ten taip pat numatyta detali informacija susijusi su duomenų peržiūra, kaip ir pasakyta ir ketvirtame straipsnėje. Ir ketvirtos straipsnio pirmojo dalyje taip pat yra susijusi susi, informacija ir taisyklė susijusi su duomenų rinkimu ir peržiūra. E, yra pasakyta, kad visuomis gali rinkti tada, galima rinkti tada, kai būtina gyvybiškai saugoti kokio nors individuo ar valstybės interesus. Europos komisija įsipareigoja Europos parlamentą informuoti nuolatos apie visus aspektus susijusius su šiuo susitarimu ir nuolatos informuoti tarybą ir parlamentą, kaip pasakyta 23 straipsnių trečiojo dalyje. Pirmoji peržiūra. E, Jau po pirmosios peržiūros pateiksime šią informaciją. E, parlamentas išreiškė savo nuomonę rezoliuciją dėl to susitarimo ir taip pat yra numatytas galimybės suspenduoti šį susitarimą arba jį nutraukti, jeigu būtų padaryta reikšmingų pažeidimų. Ir mes teikėme šį siūlymą laikydamiesi sutarties 218 straipsnio nuostatų. E, dabar keletas kitų dalykų. Sustarimas sumažina e, duomenų saugojimo laikotarpį nuo 15 iki 10 metų. Ir kalbant apie e, tarptautinius įkalstamumą, tik 15 metų bus saugomi duomenys susijęs su terorizmo išpoliais. PNR duomenys bus depersonalizuoti po šešių mėnesių nuo jų surinkimo. Tai yra tie duomenys, kurie vėliau ne, nebeturės tiesioginės sąsajos su konkrečiais asmenimis. Siekdam, siekiam būtų užkirsti kelią nelegaliam profiliavimui. Automatinių sprendimų susijusių keliaiviais nebus priimama. Naujos taisyklės dėl duomenų saugumo uh, yra numatytos piliečių naudai. Taip pat yra sustiprintos piliečių teisės prieiti prie duomenų ir prašyti juos pataisyti, o reikalui esant ir pašalinti iš saugojimo sistemos. Administracinius taip pat skundus galima teikti ir teisminius, tuo atveju, jeigu pilietis pastebi kažkokių netikslumų dėl žaliaus atlyginimo. Duomenys galima e, saugoti tik konkrečiais tikslais, kur išdėstyti susitarime, kai dėl metodo kaip turi perduoti PNR duomenys. Sustarimus yra labai aiškus. Duomenys turi būti perdodami remiantis duomenų eksporto metodu. Visa tai rodo, kad e, komisija turės galimybę užtikrinti reikiamus tyrimus. Menų ištraukimas taip pat yra tinkamai reglamentuotas ir yra numatytas konkrečiais atvejais. Duomenų eksportas anksčiau nebuvo taisyklė, o dabar jis tampa taisyklė, tuo tarpu, kai duomenų ištraukimas tampa išimtiniu atveju. Taip pat yra numatytos taisyklės, kurios įgalina tinkamai taikyti sustarimą. Yra numatyta, kokios struktūros gali naudotis duomenimis, bus nuolatinė rengiama bendra duomenų peržiūra. E, bus taip pat e, susiję reikiami įrašai dėl to, kas naudoja duomenys ir kokiems tikslams. Jeigu kiltų ginčių, yra numatyta reikiama procedūra ginčiams išaiškinti. Suprantu, kad daugelis Europos parlamentų narių tebe turi susijusių klausimų. Gerbiu požiūrį tų, kurie nepritarė sustarimui. Mes kalbame tarptautinį sustarimą. Tai nėra tas dalykas, kuris šimtų procentų tai nėra tas dalykas, kuris šimtų procentų tobulas. Europos komisija pateikė parlamentui ir Libe komitetui e, projektą gegužės mėnesį ir ten buvo. Pasaky, ir tuomet mes užname aiškiai, kas turi būti keista, dėl ko turime dėrėtis. Daug kas buvo padaryta. E, dėl tikslų, dėl apriepties, dėl uh, duomenų saugojimo laikotarpio ir panašiai. Dabar turime tokį susitarimą, kuris atitinka ES teisės nuostatas. Na, tokį susitarimą turime dėl to, kad geresnių alternatyvų tiesiog nėra šiuo metu. Jeigu kas atsitiktų, jeigu šiandien nepritartume susitarimui, tai būtų žalinga transatlantiniams santykiams, kadangi šie duomenys vis tiek būtų renkami ir mes prarastume labai svarbės galimybės tęsti ES politiką dėl piliečių duomenų panaudojimo. Galiausiai tai būtų oro vežėjams sudėtinga situacija, kadangi jie turėtų perduoti duomenys šiaip ar taip, tačiau nebūtų jokio teisinio pagrindo ES šiam duomenų perdavimui. Kitaip tariant, liktume tokioje teisinėje tuštumoje, piliečiai būtų paliki, palikti likimo valiai sunkioje padėtyje. Na ir galiausiai mes negalėtume tinkamai apginti tinkamai daugiau negu 48 milijonų piliečių nuolatos keliaujančių į Junktinės valstijas nes nebebūtų jokių įpareigojančių, saistančių teisinių taisyklių, įpareigojančių laikytis tam tikrų taisyklių susijusių su piliečių duomenų apsauga. Tačiau nematau, kaip galėtų dvišalių sustarimų būdų valstybės narės sutvarkyti šią problemą šiandieną. Dėl visų šių priežasčių kreipiuosi Jūs prašydama paremti šį sustarimą. Dėkoju. Grazie, signora Malmstrom. Ora la parola. Ačiū, pana Malmstrom. Dabar žodis komiteto vardu, ponui Unguriano. Vabbè. Allora, passiamo agli oratori a nome dei gruppi. Jo salėje nėra, tuomet suteiksime žodį kalbėtojams nuo frakcijų. Ponas Vos, dvi minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Ponios ir ponai, noriu padėkoti pranešėjai už jos pavyzdingą ir aktyvų darbą. Daugeliu išsakytų nuogastavimų aš pritariu arba pritariau, e, tačiau vėl ir vėl um, ateina toks laikas, kai turime prisimti atsakomybę. ELP frakcijos vardu turiu pasakyti, kad mes dabar turime pažvelgti realybę į akis, pamiršti ideologinius ar teorinius argumentus. Faktas tas, kad JAV jau dešimt metų e, renka keliaivių duomenų įrašus, nebuvo jokio nusiskundimo šią temą. E, faktas yra e, tas, kad mes negalime sustabdyti duomenų saugojimo ketinimo. Faktas yra tas, kad mes tikrai nenorime, kad um, žmonės nebekeliautų į JAV arba iš JAV į Europą. Ir faktas yra, mano supratimu, taip pat tai, kad teisės tarnybos e, jau žodžiu pareiškė, kad šis susitarimas yra geresnis nei prieš tai buvęs, o jokių kitų alternatyvų nėra. Todėl turime prisimti atsakomybę, tam mes buvome ir išrinkti. Turime prisimti atsakomybę mūsų piliečių atžvilgių, kurie priešingų atveju liko liktų be apsaugos. Priešingo atveju oro vežėjai taip pat liktų be apsaugos, apie tai kalbėjo ir komisijos narė. Atsirastų visiškas teisinis nesaugumas. Turime prisimti atsakomybę ir ES e, vardu, um, kaip ES kaip partnerės saugojančios duomenis. E, taip pat turime prisimti atsakomybę ir užtikrinti tinkamas duomenų saugumą. Taigi, nors ir šis susitarimas nėra tobulas, tačiau vis dėlto turėtume balsuoti už šį susitarimą, nes tik tokiu būdu apsaugosime geriau savo piliečius ir e, užtikrinsime, kad bus tinkamiau renkami keleivių duomenys. Taigi balsuokime už šį pranešimą. Pone Vos, ar sutinkate, kad Pone Intvelt jums užduotų klausimą. Pone Intvelt. Uh, Ačiū pirmininkė. E, noriu pateikti klausimą ponui Vos ir jo e, frakcijai. Jūs teisingai pastebėjote, kad reikia teisinio pagrindo siekiant e, rinkti duomenis. Tačiau įdomu, kodėl e, parlamentas 3,5 metų toleravo tai, kad duomenys perdodami Kanadai be jokio teisinio pagrindo. Iš Europos į JAV yra perdodami duomenys ir tuo atveju, kai skrenda keliaiviai nekeliaujantis į JAV. Taigi, kodėl jūs vienus standartus taikote vienu atveju, kitus kitu? Kalbėtojo kalba ne į mikrofoną. Prego, norėjau, prego, responda. Labai, labai ačiū. Viena vertus mes visada turime teisinį pagrindą ir dėja dabar atsidūrę esame nelaimingoje situacijoje, todėl kad mūsų e, situacija su Kanada nėra tokia, kokios norėtume. Kita vertus. Um, um, keleivių duomenų įrašai kartais patenka į kitos valstybės kompetencijos rytį. Todėl e, visiškai teisinga tai, kad tuo atveju, kai nėra teisinio pagrindo, jis turi būti sukurtas ir mes to sieksime. Mes visiškai neužmerkėme akių, tiesiog turime laukti, kol darybos su Kanada baigsis. Mes dabar laukiame. O tada sieksime, kad e, teisinės pagrindas būtų užtikrintas. Dėkoju ponui Vosui, dabar norėčiau suteikti žodį poniui Klod Morais. Kalbu e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Mes balsuosime e, laisvai. E, ma, Maža e, dauguma komitete balsavo už keliaivių duomenų įrašo susitarimą. Aš balsuosiu už, todėl, kad mūsų frakcija siekia trijų svarbiausių dalykų. Kaip ir kiti kalbėjo, įskaitant komisijos narę, mes manome, kad joks tartotinis susitarimas nėra e, tobulas. E, šiuo susitarimu siekiama kovoti prieš terorizmą. Buvo kalbėta apie tai, kad duomenų išsaugojimo periodas yra per e, nelik ilgas, kritikuotinas ir duomenų eksporto metodas. Tačiau, mano supratimu, visos aplinkybės rodo, kad susitarimas yra toleruotinas laikytinas, priimtinas. Šis sprendimas yra sudėtingas, tačiau taikymos rytis yra um, susiaurinta, duomenų išsaugojimo laikotarpis sutrumpintas, e, sugriežtintas duomenų eksportavimo um, ir pasinaudojimo jais periodas. Um, E, taigi šis susitarimas, kaip minėjo komisijos narė, nėra tobulas, ypač dėl duomenų eksportavimo ir importavimo metodo, tačiau e, darybos buvo labai sudėtingos ir mano supratimu, mano frakcijos e, Dauguma komitete balsavo todėl, kad e, buvo pripažinta, kad susitarimas patobulintas. E, bus tokiu būdu sukurtas teisinis pagrindas e, keliaivių duomenų perdavimui JAV institucijoms. Reikia suformuluoti labai aiškę poziciją ir dabar vienas susitarimas keis 27 skirtingus susitarimus, kurių sąlygos skiriasi, kurios neturi teisinių įsipareigojimų. Manau, kad to siekia ir ES piliečiai. Ir pagaliau mes dabar formuojame precedentą. tiksliau, neturėtume kurti neteisingo, neigiamo precedento. Manau, kad turėtume vertinti šį susitarimą kaip visumą. Aš kaip jau minėjau, tai nėra tobula situacija. Tačiau e, tiek mano frakcijos nariai, kurie nori remti šį e, susitarimą, e, teigia, kad reikėtų labai rimtai įvertinti šį susitarimą. Komisijos narė, jūs žinote, kad yra mus netenkinančių sričių, tačiau uh, um, kai kas galėjo galbūt būti kitaip, tačiau dabar tą sustarimą turime pritarti. Du minutį. Ačiū ponai Maras, ponė Weber. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, tai yra kontroversiškas sustarimas, kadangi be abejo sveikintina yra kova su terorizmu, prevenciniai veiksmai ir panašiai. Tačiau turime taip pat neužmiršti saugoti ir kitas lygiai taip pat svarbias vertybės. Duomenų saugojimas ir privatus, privataus priečių gyvenimo apsauga yra taip pat lygiai svarbus dalykai. Ir sustarimas pažeidžia šias taisyklės. Europos duomenų apsaugos ombudsmenas e, išaiškino, kur šio sustarimo trūkumai. Šio sustarimo apreptis siekia daug daugiau negu tik kova su terorizmu daug, e, be abejo, šitas susitarimas geresnis už ankstesnį. Tai reiškia, kad yra netoks blogas kaip pirmasis susitarimas. Tačiau tai yra tas susitarimas, kuris turės rimtų pasiekmių e, pagrindinių teisų apsaugai mūsųse. E, Euro, jungtinių valstybių teisės kūrėjai domisi be abejo piliečių laisvėmis, tačiau ne vienodai mes turime pirmiausia rūpintis geresnė savo piliečių teisų apsauga. Be mūsų, be šio sustarimo, sakoma, piliečių teisės bus vis tiek e, pažeidinėjamos susijusius duomenų apsaugą. Nes duomenys ir toliau bus teikiami jungtinėms valstijoms, tačiau turime neužmiršti, kad susitarimas įpareigoja vežėjus e, prisimti įsipareigojimus saugoti duomenys dviejus metus. Tai reiškia, kad e, jie turės įsigyti sudėtingą programinę įrangą, kad galėtų tos duomenys kaupti ir pateikti jungtinėms valstybėms bet kuriuo metu daugelis oro vežėjų negalės prisimti tokių įsipareigojimų. Didesnėms kompanijoms gal tai nebus taip sudėtinga, tačiau mažesnėms teks bankrutuoti, kadangi jos negalės tinkamai veikti. Ši situacija tęsis ir toliau bus galima e, e, JAF administracijai gauti kreivių duomenys praktiškai neribotai. Aš niekad netikėjau, kad e, blogas susitarimas yra geresnis negu jokio susitarimo. Dėkoju. Ačiū kolegiai Weber. O dabar žodis dviems minutėms su pusė kolegai Albrecht. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Prieš tris metus Europos žmogaus teisų teismas prieėmė svarbų sprendimą dėl baudžiamojo persekiojimo interesų e, ir šio persekiojimo santykio su e, žmogaus, e, tai yra asmens duomenų apsauga. Buvo nuspręsta, kad be reikalo nereikėtų saugoti asmens duomenų, tai pažeidžia teisės aktus. Vokietijos atitinkami teismai prieš du metus taip pat prieėmė svarbų sprendimą, pagal kurį e, bereikalo saugojami asmens duomenys net keletą mėnesių yra pateisinami e, tik e, trumpą laiko, net trumpą laikotarpį saugojami duomenys pažeidžia įstatymus. E, tačiau šis susitarimas visiškai netitinka. E, teismų praktikos. Dabar duomenys bus saugomi iki 15 metų. Tai yra neproporcinga priemonė. Mes aiškiai pabrėžiame, kad E, toks masinis duomenų kaupimas be jokios priežasties e, galimas tik tuo met, kai bandoma kovoti su terorizmu ar e, organizuotų nusikalstamumu. Manome, kad nereikėtų profiliuoti duomenų arba skirstyti jų į kategorijas. E, Pone komisijos narė, visi duomenys bus apdorojami, ne konkretus duomenys, tačiau visi duomenys bus apdorojami, e, kategorizuojant juos pagal tam tikrus principus. Tai vyks automatiškai. Duomenys bus automatiškai lyginami su grėsmių profiliais. Ir labai e, aiškiai reikia pasakyti, kad tai yra aiškus ES teisės aktų pažeidimas. Europos parlamento socialdemokratai, socialdemokratų noriu paklausti, ar jums negėda pažeisti ES teisės aktus? E, JAV kongrese, e, kongreso nariai galbūt taip pat kovotų už e, savo piliečių teisės, tačiau dabar turime kelti ne tą klausimą, kokiu priežasčiu argumentų imasi arba kokiu priemonių imasi JAV. Turime kelti klausimą, ar e, šį, duome, šį duomenų teikimą ir rinkimą turime įteisinti ar ne. E, šis parlamentas po dešimties metų dabar. E, turės pritarti tokiam susitarimui, kuris nėra geras. Aš noriu paprašyti išgelbėti parlamento garbę ir balsuoti prieš šio susitarimo sudarimą. Dėkoju. Pone Morvai turi klausimą. Pone Albrektai, ar atsakysite? Registrai, prašom, pane Morvai. Klausimas ne mikrofonu. Taip, viskas gerai. Taip, turėčiau klausimą paaiškinimą. Aš pritariu Jums, ypač atsižvelgiant į tai, kad žmogaus teisų didžiausi pažeidimai, kurios padarė JAV administracija, yra be abejo aktualūs dalykai. Tačiau jūs kalbėjote apie proporcingumą. Turime neužmiršti tikslo. Per nelik daug žmonių gali atsisakyti dalies privatumo, bet tai gali būti proporcingumas stinga kilniam tikslui užkirsti kelią teroristiniams išpoliams. Man atrodo, mes visi dėl to sutarėm. Tačiau klausimas yra štai koks. Ar yra tas kilnus tikslas, kurį galima būtų pasiekti priemonėmis, kurios siūlomos čia? Ir čia man kyla tam tikrų problemų. Būtent dėl to aš balsuosiu ne šiandien, nepritarsiu tam susitarimui. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės šiuo klausimu dėl proporcingumo Norėčiau, kad paaiškintumėte. Gerbiami kolegos, naudokitės uh, mėlynosios kortelės procedūrą tinkamai. Pone Albrecht, prašau. Labai ačiū už klausimą. Aišku, kova prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą e, yra e, protingas tikslas ir Mes kaip ES kartu su JAV e, savo partneriu turėtume šio tikslo siekti. Tačiau iškyla klausimas, ar šį tikslą įmanoma pasiekti masiškai renkant neįtariamų asmenų duomenis. Galbūt reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas tyriant įtartinus, įtariamus asmenis e, Manau, kad mes einame neteisinga linkme. Vis daugiau pinigų yra e, skiriami analizės tyrimų centrams apdorojantiems duomenys ir vis mažiau finansavimo gauna policijos pareigūnai konkrečiose vietose, kur jie tiesiog dirba su įtariamais asmenimis. Ačiū. Kirkop, Ačiū. Dviems minutėms žodis Polui Kirkop, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbam apie šio parlamento veiklą ir jie be abejo mato, kad, susit, kad susitarimas yra kontroversiškas. Tačiau vyko ilgos diskusijos lybė komitete ir pagerinimo yra pasiekta. E, pavyko sustarti tarp atskirų frakcijų. Tam pritarė komisija ir taryba. Nepri, nepritariu pranešėjai. Manau, kad pagerinimas yra reikšmingas. Galbūt kai kas gali nepasitikėti komisijos teisiniais vertinimais. Tačiau turime pasakyti, kad mes kalbame apie dvi šalis, dvi sąjungininkės, dvi pusės, dvi sąjungininkės. Mes neturėtume tikėtis, kad sustarimas bus tobulas, tačiau mūsų viena iš patikimiausių partnerių yra Junktinės valstijų. Ir aš manau, kad mes neturime šito fakto ignoruoti. Lygiai taip pat negalime ignoruoti ir to fakto, kad PNR duomenys yra reikšmingas instrumentas kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumų daugelį Europos šalių. Mes taip pat turime užduoti savo klausimą, kokią turime alternatyvą, jei nebūtų šio susitarimo. 27 dvišalių susitarimus? Jokio teisinio vienodumo raiškumo? Jokio kokių teisių piliečiams reikalauti duomenų ištaisimo. Ne, ponė pirmininkė, tai nebūtų puikia alternatyva ir neprimtina alternatyva e, parlamentui. Europos parlamento nariai, kurie mano, kad nebūtinai yra reikalingas šis sustarimas, turėtų paaiškinti savo nuomonę savo rinkėjams. Aš ir mano frakcija balsuosime pritardami šiam sustarimui kad galiausiai, e, nors galiausiai žinosime, kad tas susitarimas nors ir netobulas, bet yra gyvybiškai būtinas, kad galėtume užtikrinti geresnį teisinį saugumą ir teisų gynybą ES piliečiams. Taip, ponė pirmininkė, mūsų piliečiai turi teisę saugiai keliauti. Grazie, onorevoli. Ačiū, gerbiamam kolegai. Dabar matome Du kolegas norėčiau klausyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone Kirkopai, galit, ar galėtumėte priimti šios du klausimus? Tuomet pirmąjį jų užduos ponas Watson, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, svarbu saugoti piliečius nuo teroristinių išpolių. Mes pritarėme e, šiai nuomonė, kurį reiškia ir mūsų partneriai už Atlanto. Tikslas kilnus, tačiau turime abipusę pagarbą remti šiuo klausimu. Ir ponui Kirkopui teikiu tokį klausimą. Jis turi daugybę patirties šioje srityje. Pone Kirkopai, jeigu jungtinės valstijos teisėje kūros asmenys mūsų klau... prašytų pateikti savo teisės aktus ir principus, kuriais mes remiamės e, veikdami, ar jūs manote, kad jie sutiktų su tokiais mūsų pageidavimais? President, I love uh, hypothetical um, debates, uh, particularly. Man patinka patetiški debatai, ypač tada, kai kalbame apie labai svarbius dalykus. Aš manau, su, kad e, galiu pasakyti su tam tikru tikrumu. Aš nesu amerikietis, nesu gilinęsis į, į JAV įstatymus, kaip tai yra turbūt padaręs ponas Grehamas, Tačiau aš visiškai teikiu, kad JAV institucijos priimtų sprendimą dėti visas pastangas siekdamos apsaugoti savo piliečius. Tai yra mano patirtis su JAV. Galbūt ne visi turi tokios patirties, tačiau aš manau, kad JAV taip pat panašiai suformuotų savo prioritetus. Ačiū. Dabar ponia Intvelt. Ačiū, pirmininkė. Du trumpi klausimai kolegai Kirchhopui. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų um, pripažinti ir Europos komisijos teisinį autoritetą. Ar jūs pripažįstate 21 e, straipsnio autoritetą taip pat? Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno autoritetą, kurie pareiškė, kad nereikia duomenų rinkti tokiu mastu. Kodėl jūs ketinate leisti sistemiškai naudoti šios duomenis ir kitais tikslais, tokiais kaip e, muitinės arba e, sveikatos? Pone pirmininkė, aš neatsakysiu į antrą klausimą, todėl kad manau, kad šis klausimas turėtų būti pateiktas kitame kontekste. Mes galbūt su ponia Intveld privačiai šį vakarą pasikalbėsime tą temą. O aš buvau teisininkas ir e, esu teikęs įvairių nuomonių. Turiu pasakyti, kad kai kurie teisininkai kartais yra sudarę monopolį Mano supratimu, komisijos teisininkai yra pagrindiniai teisininkai, į kurių nuomonę turime atsižvelgti, todėl kad komisija yra sutarčių sergėtoja. Būtent komisija turi įgyvendinimo įgaliojimus e, taikytinus visiems tarptautiniam susitarimui. Todėl mano supratimu, komisijos nuomonė turėtų būti ta nuomonė, kurią mes turime remtis. Ir šiame kontekste tik ši nuomonė yra svarbi. Ačiū. Dabar toliau ponas Beten, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Įvairios vyriausybės bando apkarpyti mūsų asmeninę laisvę ir kišasi į mūsų privatumą, prisidengdamos kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu labai sudėtinga po to bus savo teisės atgauti ir dinksta mūsų pasitikėjimas tomis vyriausybėmis. Manau, kad visi teisės aktai susijęs su privačiais duomenimis turi būti kontroliuojami. E, taip pat nereikėtų išplėsti vyriausybių įgaliojimų. Komisija visų pirma visai neturėjo pateikti tokio pasiūlymo, todėl kad tarptautinės sutartys turi būti peržiūrėtos e, suverenių valstybių. Šis teisės aktas yra visiškai visiškai nepriimtinas, todėl kad tai ėjimas viena kryptimi, kuria eina JAV ir, ir e, ES. Aš nemanau, kad asmenę informaciją reikėtų perduoti ir kaupti. Rezoliucijos projektas e, neatsižvelgia į teisingumo teismo poziciją. Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija būtų prieš šį susitarimą. Aš balsuosiu prieš atsižvelgdamas į e, Europos teisingumo teismo poziciją. Ačiū, ponui Batin. Dabar žodis poniai Kornelija Ernst. 2 minutės 30. Ponios ir ponai, GUE balsuos prieš šį susitarimą, todėl, e, kad iš ES piliečių atimama teisė į savo duomenis. Pone Malmstrom, man lieka tik palinguoti galvą, klausant to, ką jūs kalbate. Jūs kalbate apie tai, kad e, dabar turime pasirašyti tokį susitarimą, e, pagal kurį turėsime e, perduoti savo duomenis. Aišku, bus duomenys profiliuojami, bus mūsų piliečiai stebimi. Mes prieštaraujame šiam susitarimui, todėl, kad neižvelgiame šio susitarimo naudos, apie kurią kalbėjote jūs, ponia Malmstrom. Uh, absurdas yra milijonus e, įvairių keleivių duomenų įrašų kaupti. Jūs kalbėjote apie tikslus, tai yra kova prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą. Uh, E, ta kova dabar praplečiama. Ketvirtame straipsnėje yra išplėtimo išlyga. Ta išlyga numato taikymos ryties praplėtimą. Neįmanoma pritarti tokiam susitarimui, todėl kad keliaivių duomenų įrašų šai bus perdodami ir trečiosiams šalims. Bus perdodama um, JAV saugumo departamentui, kuris savo nuožiūrą vėliau perduos tos duomenys. Ir mes to proceso visiškai negalėsime kontroliuoti. Aš visiškai prieštarauju tokiam susitarimui, kuriame numatomos nuostatos, pažeidžiančios bet kokius teisės aktus. Net e, labai asmeniški duomenys bus kaupiami daugiau nei 30 dienų. Neįmanoma tokiam susitarimui pritarti, e, juo labiau, kad nėra numatytų rimtų teisminio žalos atlyginimo mechanizmų. Nėra apskundimo mechanizmų. Kokiais daug, e, teisės aktais remdamiesi mes galėsime apskūsti um, duomenų kaupimo procedūras. O norėdama kreiptis į tuos narius, kurie balsuos už susitarimą, turiu pasakyti, kad jei ir turime balsuoti prieš kokius nors tarptautinius susitarimus, tai pirmiausia prieš šį susitarimą. Tik tokiu būdu sieksime savo piliečių interesų. Labai ačiū. Žodis ponai Zelstra. Labai Ačiū. Pirmoji viešų institucijų užduotis yra saugumas ir visos valstybės narės yra atsakingos už savo piliečių apsaugą nuo terorizmo. Tačiau tas faktas, kad į e, šitą dalyką kišasi Briuselis, neužtikrina jokio saugumo. Šalis pačios turi spręsti, nusistatydamos savo sąlygas. Lygiai tas pats pasakytina ir apie visas kitas valstybės už ES valstybės val, val, ribų. E, Amerika žino, kaip kovoti su terorizmu, ką turi bendro su tuo ES. Jeigu dabar paprašysime duomenų, duomenų apie kažką, tai kažkas patenka į teritoriją, tai yra tokia teisė, tai yra tokia prievalė, bet jeigu pilietis nenori pateikti savo duomenų, tai jisai į tą šalį nevyks. Ir Briuselis čia nieko bendro su tuo neturi. Norėčiau būti nedviprasmiškai pasakyti, kad e, ne įmonėms ir ne Briuseliui priklauso asmeniniai duomenys, todėl ne Briuselis turi duoti nurodymus perdavinėti ar neperdavinėti duomenys rytiesiems. E, pirmininkė, terorizmas visiems grėsia kiekvieną dieną, tačiau e, reikia pasakyti, Islamas turbūt nėra, yra. islamas turbūt yra e, e, terorizmo šaltinis, bet aš norėčiau suformuoluoti pagrindinį priekaištą, kad ne Briuselis sprendžia tokius dalykus. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Isla, ar norėtumėte, kad ponas Laura jūs užduot, jums užduotų klausimą? Ar sutinkate su tuo? Ponas Isla. Ponas Isla. Žistra. Ar jūs esate pasirengęs atsakyti kolegos Alvaro klausimą? Gerai, ponas Alvaro. Labai, labai ačiū, ponė pirmininkė. Gal kolega galėtų patikslinti, ką Jūs manote apie tai, kad islamas yra teroristinės grėsmės žydinys? Prego, norėjau Zizla. Voorzitter, dit is een voorbeeld. Pone pirmininkė, Čia aš kalbėjau apie tokį naivumo pavyzdį, beje, praeitais metais buvo 11 tūkstančių pasikesinimų Euro, e, islamistinėse valstybėse ir viskas buvo įkvėpta islamo. Tulūzoje, Madrinė, Londone visi pasikesinimai buvo įkvėpti islamo. Taigi kaip aš galiu įrodyti, kad islamas yra. E, terorizmo šaltinis. Pakanka pasižiūrėti į spaudą ir pamatysime, kad vieninteliai parlamentarai, e, kurie tą pripažįsta, yra kitoje salės, šioje salės pusėje. Pone Els tai pasakė. Ora la parola onorevole Weber. Kolega Weber, du minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Pone tarybos atstovė, manau, kad visi turime pritarti, kad mes visi svarstame, kaip e, pažaboti neribotą ES piliečių duomenų kaupimą. Tačiau turime rimtai vertinti kolegos Watsono žodžius. E, mes turime visi bendrai kovoti prieš terorizmą. Žmonės Tulūzoje taip pat patyrė terorizmo grėsmę. Nepamirškime to. Reikia pasvarstyti visus argumentus. ELP aišku, kad JAV kova su terorizmu laiko globaliu iššūkiu ir JAV yra mūsų partneriai. Mes norime kartu bendradarbiauti su JAV. Manau, kad tas vaidmenų žaidimas, manimas, kad JAV yra blogiečiai, o europiečiai nori pasinaudoti duomenimis, manau, kad e, nereikia žaisti tų vaidmenų žaidimų. Mes e, turime visi bendrai prisimti atsakomybę veikti kaip europiečiai. E, kiekviena valstybė gali priimti suverenų sprendimą, e, kokie duomenys iš atvykstančių į tą šalį keleivių bus renkami. E, Kanada tai taip pat gali padaryti. Dabartinės susidarimas sustiprina teisinį saugumą. Visi, kurie balsuos prieš susitarimą, sieks mažesnio teisinio saugumo. Noriu padėkoti poniai komisijos nariai už tai, kad ji daug pastangų idėjo, kad ES dėrėtųsi su JAV ir pasiektų daug daugiau nei atskirose 27 dėrybose. Mes daug diskutavome apie pagrindų susitarimą dėl e, per, duomenų perdavimo. Noriu paprašyti amerikiečių likti prie savo įsipareigojimų, rimtai įvertinti europiečių pasiūlymą. Duomenų apsaugos kriterijai mums yra svarbus pasirašant pagrindų susitarimą. Tik tokiu būdu mums pavyks sukurti bendrus globalius standartus ir tuo pačiu pridėtinę vertę mūsų piliečiams. Pone Weber, dvi kolegės norėjo paklausti jūsų, ar jūs pritarėte tam? Kolega Tavares labai. Pone Weberi, diskusijose turime parodyti e, piliečiams realistišką vaizdą, turime nekelti panikos. Bet jūs pasakėte, pakanka pasižiūrėti į Tulūzos pavyzdį. Bet aš norėčiau paklausti, kaip jūs siejate tai, kas įvyko Tulūzoje ir šį susitarimą. Žinojome, kad e, Tulusos teroristai važiavo į Pakistaną, tai ką dabar Weberio kolegos padarė, ar kaip nors sutrukdė jam, jiems keliauti, ar kaip nors sutrukdė tiems teroristams įvykdyti savo teroristinius aktus dėl to, kad buvo sukaupti duomenys. Manau, kad turime apsiriboti techniniais, realistiniais uh, pastebėjimais ir diskusijomis, o e, piliečių tarpe nekelti bereikalingos panikos. Gerbiamas e, kolegė, kiekvienas tyrėjas dirbantis kovos prieš terorizmą srityje gali pasakyti, kad niekada e, tam tikri konkretūs duomenys neduos jums vieningo atsakymo. Reikia vertinti duomenus, duomenis bendrai, reikia įvertinti bendrą profilį, reikia visada vertinti bendrą vaizdą. Aš niekada nesakiau, kad vienas duomenų segmentas padės pasiekti sėkmės. Aš tiesiog sakiau, kad mes kiekvienu atveju turime labai pasverti, e, kokius įgaliojimus suteiksime tyrėjams siekiantiems kovoti prieš terorizmo grėsmes ir jas įveikti ateityje. Į tai turi atsižvelgti tie, kurie balsuos prieš susitarimą. Tik tiek aš norėjau pasakyti. Stop. Honorable Albrecht. Ponas Albrechtas. Pone Weberi, aš gerbiu jūsų nuomonę, tačiau apsvarstas jūsų mintis, jūs kalbate apie tai, kad reikia susidaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taigi, kaip jūs vertinate Saudo Arabijos prašymus arba Kinijos prašymus? E, kurios galbūt kreipsis į JAV prašydami duomenų. Ir šios šalys teiks, kad jei duomenis gauna JAV, tai tos duomenis turėtų gauti ir šios šalys, jos kreipsis į Europos parlamentą galbūt bus siekiama ir kitokių priemonių, kurias mes kaip Europos parlamentas turėsime įteisinti. Ar mes, Europos parlamentas, turime sutei, suteikti teisinį pagrindą bet kokiems prašymams iš trečiųjų šalių, nepriklausomai nuo to, ar jie e, pažeidžia teisės aktus ar ne. Pone kolega, kalbėdamas su tyrėjais, aš supratau, kad daugelis nusikaltimų ES nebūtų buvę ištirpti, ištirti nepasitelkus duomenų, kuriuos rinko JAV. Taigi aš manau, kad JAV ir ES yra sąjungininkai šioje e, kovoje. Ir me, je, jei mes kalbame apie sažiningą partnerystę, tai turime susėsti kartu. E, ir dirbti kartu. Tačiau tas požiūris netaikytinas visoms šalims. Aš nežinau, ar mes vienodomis sąlygomis galime susėsti su Kinija. Nežinau, gal jūs taip galvojate. Tačiau JAV yra sąjungininkė. Ir Manau, kad e, Europos komisija galės vėliau patikrinti, ar JAV tinkamai laikosi įsipareigojimų. Aš noriu pasakyti, kad JAV yra mūsų partneris, norintis kovoti kartu su mumis prieš terorizmą. Trečias klausimas dar. Kaip matote, jūs labai populiarus. Pane Lektrit. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Weberi. Aš jūs jau pažįstu gan seniai. Man jūs pažįstamas kaip e, griežtas kovotojas už teisingumą. Uh, Mane stebina e, jūsų e, pozicija ir debatai frakcijoje. Jūs kalbate, kad daug kas yra nesamoningai. Jūs kalbate, kad jei šio susitarimo nebūtų, tai JAV elgtųsi kaip e, nori, neatsižvelgdama į ES reikalavimus. Tačiau tai yra spaudimas, ponia Weberi nes negalima sakyti, kad JAV elgsis taip, kaip nori. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs pasakytumėte savo rinkėjam šią temą. Tris klausimai buvo pateikti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Daugiau klausimų pateikti neįmanoma. Jūs galite pateikti klausimą ir kitiems kalbėtojams. Na, kas yra prieštaraujantis teisiai arba neteisėtas duomenų rinkimas? Pirmiausiai um, vyksta dėrybos. Uh, siekiant sudaryti susitarimą, pasitelkiamos teisės tarnybos pozicijos. Ir tai tokia, tokia, tokia, toks yra teisinis išeities taškas. Uh, Manau, kad bet kokia kita šalis gali kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl šio susitarimo. Tai yra jos teisė, tokia yra mūsų teisinė sistema. Tačiau man iškyla klausimas, kaip jūs paaiškinsite pilietėms ir piliečiams, jei bus šiandien atmestas šis susitarimas. Nes tuomet JAV galės tiesiogiai dėrėti su oro vežėjais ir jau tuomet nebus jokių bendrų žaidimo taisyklių duomenų rinkimui. Aguilar, prego, duo... Dabar žodis ponui Lopes Aguilar, dvi minutės su pusė. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, man labai didelė garbė atstovauti piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, e, kur buvo labai detaliai aptarinėjama šitas klausimas ir, ir labai ilgai. Mes po diskusijų demokratiškai balsavome ir tai atspindi daugumos valią daugumos valią, kurią pareiškė komitetas. 31 balsas buvo už susitarimą, kitaip tariant, už tai, kad parlamentas e, pritartų e, susitarimui, vienas prieš ir tai susilaikė. Manau, kad e, dėrybų metu buvo atliktas didelis darbas ir tas balsavimas tą atspindi. Visų pirma, reikėtų e, apriboti E, šio balsavimo objektą. Priešinga pusė prašė, kad būtų įtraukiami visi nusikaltimai, visi pažeidimai, e, už kuriuos numatoma e, įkalinimo bausmė nuo vieno iki trejų metų. Mes iš principo tarėmės, kad sulaikimas būtų, kad saugojimas būtų E, ribojamas iki penkių metų, o kai kurie duomenys, kurie yra susijęs su terorizmu, net iki penkiolikos metų. Tačiau e, radome tam tikrą pusiausvyrą, kalbant apie push sistemą ir apie nediskriminacinės priemonės taikomas piliečiams, kurie patenka į tą duomenų saugojimo sistemą. Taigi Mm, manau, kad mes prieėmė tokio principo, kuris leidžia parlamentui dalyvauti ES dėrybose kai deramasi su kitais partneriais, reikia e, elgtis protingai, su tokiais partneriais ypatingai kaip JAV, nes kita alternatyva būtų tą klausimą patikėti 27 valstybėms, kad jos darėtųsi dvišalių pagrindų. Kita vertus, aš manau, kad jeigu e, mes vienu balsu šnekėsimės, mes būsime stipresni, o būsime silpnesni, jeigu 27 valstybės darėsis atskirai. Praktiškai tai reiškia, kad piliečiai E, turės paklusti 2007 metų susitarimui, kuris nepagerina mūsų situacijos. Priešingai, šis susitarimas e, nedidina, o mažina garantijas ir situaciją iš esmės blogina. Taigi reikėtų pripažinti, kad e, esant, lyginant su esama situacija, naujas susitarimas ją pagerins vis tik tais. oro bendrovės, kurios veža 42 milijonus piliečių, turės laikytis naujame susitarime numatytų sąlygų. Labai ačiū ponui Lopės Agiliar, dabar žodį suteikiu ponui Alvaro vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Mes kaip liberalai labai sudėtingai priimame šį sprendimą. Mes atsižvelgiame į savo protą ir argumentus, o ne dogmas. Mes puikiai supro, suprantame, kad teisinis saugumas, teisinis aiškumas ir net konkrečios susitarimo formuluotės yra svarbios. E, čia dar trūksta informacijos apie saugojamų duomenų panaudojimą, tačiau, aišku, galimos įvairios interpretacijos ir dėl to pačios formuluotės mums nėra iki galo aiškios. Mes kaip e, frakcija pasisakome už asmens laisvę ir saugumą. E, saugumas turi tarnauti asmens laisviai, o ne atvirkščiai. Ir mūsų atsakomybė yra apsaugoti savo piliečių interesus, užtikrinti tinkamą jų lygsvarą. Mes turime gintis prieš e, laisvės ir saugumo eroziją. Gentinį. Ačiū, ponui Elvaro. Žodis ponės Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Taip, šiandieną mes e, pasirėmėme Tulūzos pavyzdžių. Aš norėčiau pakalbėti apie nigerietį, kuris vyksta į Amsterdamą e, ir išlipa Detroitą. Jo tėvas paskambino į ambasadą ir pasakė, mano sūnus E, turi, turi žvalgybai e, e, duomenų, kad jis ketina padaryti išpolį. Manau, kad tai labiau užtikrintų mūsų saugumą. Ir jeigu saugumo e, saugumas darytų tai, kas jam priklauso, tai tai ir užtikrintų mūsų saugimo. Dabar e, PNR. Laikai sunkus žmonės priima neracionalius sprendimus ir tada nebegalima jau sugrįžti atgal. Parlamento duomenų rinkimas, dėl, e, kalbant apie visas keliones, turbūt tikrai nebus prie, efektyvi priemonė kovoje su terorizmu. Ačiū ponės Argentini. Kolega Foster, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė diskusija buvo tikrai visa apimanti. Mes turime kalbėti apie tai, kad žvelgiant iš pranešėjo pusės yra neįvertinama tai, kad 3000 žmonių prarado gyvybės JAV. Ir mano delegacijos atstovas rengęs pranešimą tuo metu kalbėjo apie tai, kad būtina stiprinti saugumo priemonės, kad žmonės galėtų saugiai keliauti. Uh, bei vyko žiaurus teroristinis išpolis, mes tą žinome. Mano nuomonė, galėčiau pasakyti štai ką. Aš galvoju pirmiausia apie žmogaus teisės, savo teisės. Nenorėčiau, kad jos būtų pažeidinėjimus. Tačiau jeigu vyriausybė, mano šalis vyriausybė nesima žingsnių mano saugumų užtikrinti, aš manyčiau, kad tai pažeidžia mano teisės. Aš norėčiau saugiai keliauti į Junktinę karalystę ir iš jos, kad visi galėtų saugiai keliauti. Ir, pavyzdžiui, gal man nebūtų labai džiugu išgirsti, kad renkami duomenys apie mane, bet aš noriu būti saugi. Galėčiau pasakyti štai ką. 47 tūkstančiais atvejų teroristai nepranešė apie tai, ką jie darys, ką jie nori daryti. Ir aš daugiau negu 20 metų dirbau oro be, transporto bendrovėje. Ir norėčiau pasakyti, kad teroristai, mes matėme ne kartą, sienų nepripažįsta. Ir žmonės praranda gyvybės, jiems nerūpi, kaip tai įvyksta. Jie tiesiog nori, kad apie jų veiklą būtų žinoma, kad jų būtų bijomasi. Norėčiau tarti požodžiu apie PNR. Kas tai yra? Tai yra bazinė informacija. Tai nėra e, labai detali informacija apie asmenys. Man yra akivaizdu, ponė pirmininkė, kad kolegos Libė komitete tikrai dėrėjosi uh, E, detaliai dėl šio susitarimo. Buvo siekiama, kad tinkamai būtų apsaugotos visų teisės ir aš manau, kad yra pri, numatyti visi saugikliai teisėms apsaugoti. PNR duomenys nekarta buvo ne tik Junktinėse valstijose, bet ir Junktinėje karalystėje labai rimta e, priemonė kovoti su terorizmu, užkertant kelią teroristiniams išpoliams. E, Tad norėčiau pasakyti kolegoms, štai ką, kviečiu visus kolegas iš Europos parlamento paremti šį sustarimą. Buvo susidarėta dėl labai reikšmingų žingsnių pirmin. Visi ES piliečiai ir Junktinės karalystės piliečiai turi turėti tam tikras aiškės taisyklės, kuriomis remdamis jie galėtų saugiai keliauti. Dėkoju. Ačiū poniai Foster. Ir dabar norėčiau paklausti, ar jūs, ponia Foster, priimtumėte ponios Etervelt e, klausimą pagal vėlinąją kortelę. Prašau. Pone Infeld, dėkoju. Norėčiau paklausti kolegės Foster štai apie ką. Ar ji pritarė man ir kitiems kolegoms, kurie pritarė šiam sustarimui? Aš. Ar jūs matote, kad aš nepakankamai rūpinasi piliečių saugumu? Ar jūs skaitėte susitarimą? Ar galite paaiškinti, kaip imigracijos politika, viešoji sveikata ir kiti dalykai yra susiję su tais 37 tūkstančiais pėdų, kurias jūs minėjote? Atsakymas. Dėkoju. Galbūt pranešėja įsivaizduoja esanti ekspertė kovoje su terorizmu. Aš e, dal, esu dalyvavusi e, renginiuose, rengiant dokumentus kovai su terorizmu. Ir mes e, žinome, kad daug kas buvo pasirengę suteikti informaciją, kiti mažiau, tačiau praėjo dešimt metų. Ir tai, ką jūs sakote šiandien čia, yra naivu. Jūs tiesiog, sakyčiau, kalbate apie keistas realijas. Manote, kad jums priklauso žmogaus teisų apsaugos monopolis? Tikrai ne. Šioje salėje daugelis parlamentų narių mano, kad reikia tinkamai ginti žmogaus teisės, mes norime tai daryti, juk nesam kvaili. Tačiau žinome ir štai ką. Mūsų vyriausybės ir mūsų politikai turi būti drąsūs ir priimti sunkius sprendimus. Manau, kad tą galima ir reikia daryti dabar. Darybos buvo sunkios ir aš manau, kad komisija dirbs ir toliau pozityviai. Remiant iš šių susitarimų. Una... Pone Foster, nenusimkite ausinių, todėl kad yra dar du klausimai jums. Tačiau bendra pastaba prieš tai. Mėlynosios kortelės procedūra yra puiki, tačiau reikia e, nepiknaudžiauti šią procedūrą, nes priešingo atveju mes e, nespėsime su numatytų savo grafiku. Ačiū. Su visa pakarba jums noriu paklausti ir palaukite, kol pabaigsiu. Esant normalioms sąlygoms, ar jūs pritartumėte, kad vyriausybės tų duomenų, kaip dažnai mes keliaujame, kur keliaujame, kiek mokame už bilietą, kokiamis kortelėmis mokame, kad įprastomis sąlygomis vyriausybėms galbūt būtų, į, būtų naudinga rinkti tokią informaciją. Tačiau kaip vyriausybės apsaugos nuo terorizmo piliečius E, remdamosios to, tokiais duomenimis ir kaip užtikrins tinkamą duomenų apsaugą. Aš, aš sureaguosiu į jūsų e, klausimą. Oro bendrovės tradiciškai, istoriškai keletą dešimtmečių kaupė keleivių duomenis. Ir dabar kaupiami duomenys nelabai kuo skiriasi nuo tų, kurie buvo kaupiami iki uh, E, rugsėjo 11 dienos. Vargu, ar tos informacijos yra per daug. Problema yra ta, kad terorizmas nepažįsta jokių sienų. Terorizmas yra tarptautinis reiškinys. Ir Aišku, kartais piliečiai privalo teikti informaciją, kurios mes galbūt nenorime, kad jie teiktų. Tačiau Tai turėtų būti ir mūsų interesas. Nes e, jau dešimtmečius buvo kaupiama tokia informacija e, siekiant kovoti prieš terorizmą. Pone Foster, Noriu paklausti, jūs kalbėjote apie tai, kad renkant keleivių duomenų įrašus renkama pagrindinė ribota informacija. Ar jūs žinote, kad API informacija yra daugiau nei pagrindinė informacija ir ji teikiama um, kai keleiviai keliauja. Ar jūs žinote, kad keleivių duomenų įrašuose net yra įtraukta informacija apie tai, ką aš perku oro uostuose, yra įtraukta informacija apie mano kredito kortelės sąskaitas. Ir aišku, vėliau ši informacija bus analizuojama. Pone Albrechtai, jūs penkiolika kartų kalbėjote, mes negalime klausyti tik jūsų. Pone Foster, kalbėkite trumpai. Labai trumpai. Taip. Nuostabu, tada e, debatai vyks toliau, ponas Bargecijo. Pone pirmininkė, prieš išsakydamas savo argumentus, Ponui Pesangiler norėčiau pasakyti, kad jisai diskutavo e, su labai didelė pusiausvyrą ir jo labai buvo įdomus ir orus pasisakymas. Mes pabandėme duoti priešingus pasiūlymus ir tie pasiūlymai buvo pagristi. O šį rytą Užuot leidęs į didelius kažkokius tai filosofinius ar teisinius debatus, turėtumėm imtis kažkokios atsakomybės, nes svarbiausias dalykas yra mūsų piliečių saugumas, jaunimas, darbininkai, visi, kurie nukentėjo nuo terorizmo, e, nes nukentėjo, buvo susprogdinti traukiniai su darbininkai, su, su jaunimu ir panašiai. Taigi saugumas yra mūsų prioritetų prioritetas. Visai nesvarbu, kokios yra politinės preferencijos, saugumas yra svarbiausia aš priklausau euroskeptikų frakcijai ir nemanau, kad būtų galima balsuoti kaip nors kitaip negu už tą pasiūlymą. Žinoma, mes norime, kad būtų saugomi duomenys, e, kad, kad e, būtų saugoma žmonių privatus gyvenimas, tačiau kita vertus mes suprantame, kad teroristų grėsmė pakimba virš viso pasaulio ir netgi gali viskas pereiti į brandulinę dimensiją. Pone pirmininkė, PNR susitarime nėra pakankamai e, saugiklių mūsų piliečių duomenų apsaugai. Šis susitarimas ir toliau vertinamas kaip vykdymo susitarimas. Tai reiškia, kad JAV kongresas neratifikuos šio susitarimo ir e, šis susitarimas nebus teisiškai privalomas JAV. Jei, pavyzdžiui, e, remiantis visą informaciją būtų naivu tikėtis, kad uh, JAF nepasino, nepasinaudos šiais duomenimis kaip ekonominės žvalgybos šaltiniu. Naivu būtų tikėtis. Ir reikia pasakyti, kad komisija tikrai galėjo dėrėtis dėl geresnių sąlygų piliečiams. Ačiū. Dėkuoju, bus sutil. Dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė. Klausimo esmė yra tokia. Ar šis sustarimas yra tinkamas balansas tarp svarbių tikslų, kuriuos mes visi pripažįstame, ir tai yra mūsų piliečių apsauga, jų interesų saugumas ir jų privatumo saugumas. Aš manau, kad mes būtent esant tokiam kontekstui turime vertinti šį susitarimą, kurį turim prieš save. Mes turėtume atsakyti taip ar ne šį klausimą. Mano atsakymas šį klausimą būtų toks. Taip, tai padės geriau saugoti piliečių interesus. Mes turime siekti pusiausvėros tarp šios sustarimų ir piliečių interesų. Turime pripažinti, kad sustarimas gal ne visiškai atitinka mūsų didžiulius iššūkius ir lūkesčius susijusius duomenų apsaugą, tačiau tai vis tiek yra didžiulis proveržys uh, lyginant jį su ankstesniu susitarimu. Trys priežastys, mano supratimu, yra, dėl kurių turėtume pritarti šiam susitarimui. Pirmiausia, šis susitarimas yra geriau negu neturėti jokio susitarimo. Geriau saugumo tikslams, geriau e, yra dėl to, kad jis padės geriau užtikrinti piliečių privatumą. Šis susitarimas užtikrina geresnę duomenų apsaugą, suteikia tam bazę Jis yra žymiai tobulesnis negu 2007 metų susitarimas ir daug geriau negu dvišaliai susitarimai, kuriuos reikėtų pasirašyti, jeigu šio susitarimo nebūtų. Ir kaip jau buvo pasakyta, be šio susitarimo duomenų tvarkymas liks labai aptakus. Ir trečia, turime pripažinti, kad Junktinės valstijos turi teisę prašyti visų norimų duomenų apie asmenys, kurie nori atvykti į JAV. Na, o mes čia bandome kuo labiau apsaugoti piliečių privatumą, jeigu jie vyksta į JAV. Be šio susitarimo gali atsitikti taip, kad bus sutrikdyti skrydžiai, kad piliečiams teks per nelik ilgai laukti, skrendant į JAV ir galiausiai privatumas piliečių nebus užtikrintas. Ir nėra jokių abejonių dėl to, kad PNR duomenų tvarkymas padeda piliečių saugumo užtikrinimui. Ir manau, kad neturėtų būti tabų pasakyti čia šiame parlamente, kad piliečių interesų apsauga yra lygiai toks pats svarbus dalykas kaip kova su terorizmu. Tačiau turime neužmiršti, kad turint išsutarimą piliečių interesai bus saugomi geriau. Pone Busutil, apimsite klausimą iš ponios Carmen Romero Lopes. Prašau. Grazie, Ačiū pirmininkė. Pone Busutil. Žinote, kad nacionaliniai parlamentai e, trijose šalyse tik tais į e, PNR įtraukė į nacionalinius teisės astus, aktus. E, Jungtinė karalystė ir Prancūzija e, tam tikras nuostatas susijęs su imigracija e, įtraukė. Ir Danija tik tais terorizmo atveju tai įtraukė. Jūs žinote, kad šitie, šitos svarbos diskusijos vyko ir nacionalinėse e, parlamentuose. Kaip čia buvo pažymėta, 29 grupės e, ataskaita ne tik tais iš juristų susideda ir kiekviena iš šalių mano, kad susitarimas pažeidžia žmonių teises. Be abejo, aš žinau visą tai. Tačiau mes manome, kad PNR susitarimas e, padeda panaudojančius duomenys kovoti su terorizmu. Net PNR duomenų panaudojimas pačioje ES yra naudingas dalykas kovai su terorizmu. Na, aš suprantu argumentus kolegų, kurie nepritarė sutarimui, sutarimu, nes jie sako, kad tinkamai nėra apsaugomas piliečių privatumas. Tačiau nesant šio susitarimo, e, ši apsauga, duomenų apsauga bus dar silpnesnė. Dėl to raginu šio sustarimo oponentus peržiūrėti savo poziciją ir sustarimui pritarti. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis Pone Zipel, ačiū labai. Teroristiniai išpoliai prieš keletą metų buvo akstinas kaupti keliaivių duomenų įrašus. Tačiau terorizmo dabar neužtenka kaip pasiteisinimo rinkti šiems duomenims prieš mūsų piliečius. Todėl mes dabar kalbame apie sunkius nusikaltimus bei prekybą žmonėmis. Milijonai duomenų e, yra renkami be jokios sėkmės. Tačiau duomenų apsauga, kaip teigia komisijos narė, pagerėjo. Ir duomenys dabar bus kaupiami tik 10 metų. Tačiau duomenų apsauga prasideda daug anksčiau. Tai yra numatant tikslus, e, dėl kurių duomenys kaupiami ir taip pat kaupimo laikotarpį konkretų numatant. O kas atsitiks su šiandienos susitarimu? Milijonai keleivių duomenų įrašų dešimtį metų bus kiekvien, bet kada um, e, tikrinami, kaupiami, apdorojami. Vokietijos federalinė vyriausybė teigia, kad keliaujantis į JAV turi turėti omenyje, kad nusikalt nusikaltimai, e, kurie e, galbūt Vokietijoje nevertinami kaip sunki nusikalstama veika, JAV užtrauks labai sunkias bausmes. Mes visi norime grįžti iš JAV, kai keliaujame į JAV. E, tačiau nepamirškime, kad mūsų duomenys bus kaupiami ir kartais galime ir negrįžti. Uh, Kita vertus, e, duomenys bus perdodami ir trečiosiams šalims bei kitoms institucijoms, o tai tikrai kelia nerimą. Jo labiau, kad e, konkreti peržiūros data dalyvaujant duomenų apsaugos pareigūnams nėra numatyta. Duomenys bus e, kaupiami ir nepamirškime to, kad mes patys kartais tapsime e, kalti, jei bus e, įkalinami nes nekalti asmenys tik dėl tam tikrų įtarimų ir laikomi kalinimo įstaigose pakankamai ilgai. Turime ginti savo piliečių vertybės ir laisvės. Ir paskutinė pastaba. Ponas Albretas klausė, ar neturėtų gėdytis tie, kurie, balsuos, kurie nebalsuos už šį sprendimą. Man tikrai negėda, jo labiau, kad aš savo giliu įsitikinimu, remdamasi savo giliu įsitikinimu, balsuosiu prieš šį susitarimą. Pone Grisbek, dėkoju. Pone pirmininkė, SWIFT, PNR yra tos antrumpos, kurias girdime labai dažnai, tai kelia nerima europiečiams, kurie nežino iš tikrųjų, kas lypi už tų antrumpų, kokia už jų lypi realybė. Tai yra pernelyg glaudi priežiūra visų keleivių, jeigu vykstų į JAV lėktuvu, Be abejo, bus žinoma, ką aš valgiau lėktuve, kaip aš elgiausi, bus domimasi mano sveikata ir panašiai. Visi tie argumentai buvo išsakyti šį rytį vykstant toms uh, ugningoms diskusijoms. Mes turime uh, Be abejo, e, dirbti ir toliau prašydami garantijų, tą darėme nuo 2007 metų. Turime užsibriežti tam tikras raudonas linijas, kurių neperžingdami galėtume per, e, per, užtikrinti garantijas. Nei abipuziškumo, nei proporcingumo požiūrių mes šių garantijų negavome, kaip priminė kolega Grahamas Watson, mūsų puikus kolega. Ta taip pat minėjo ir kiti kolegos. Buvo pasakyta, kad nėra, ponia Foster minėjo, kad nėra detalių duomenų PNR. Tai kodėl tų duomenų reikia JAV, galėtume paklausti, jeigu jokios informacijos reikšmingos ten nėra. Mes tiesiog šio sutarimo dėka nieko daugiau negausime, tiesiog reikia pasakyti, kad savo atsakomybės atsisakyti apsaugant e, piliečių teisės yra nepriimtina, tiesiog turime įtvirtinti Europos demokratiją, turime užtikrinti saugumą, kovą su terorizmu ir tuo pat metu saugoti piliečių teisės ir laisvės. Būtent dėl to aš balsuosiu prieš šį sustarimą. Dėkoju. Pone Fliutro. Ačiū. Nuo pat pradžių debatų kolegos nemanė, kad vienai par kitaip šitas e, sustarimas nepasi, nepažeis teisių. Kai kas sako, kad tai geriau negu nieko, e, kas čia tokio, kad mūsų teisės šiek tiek bus apgrauštos. E, štai, ką mes dabar šnekame, kokius argumentus pateikėme, bet mes ne tik sakome, bet ir įrodėme, kad tam, kad būtų efektyvi kova, ne tik morali kažkokia kova ar atsakytų į socialinius žmonės e, mm, e, dalykus. Tai reikia, kad būtų užtikrinama žmogaus teisės. Taigi mums reikia imti savo politinės atsakomybės, nes būtent apie tai eina kalba. E, iš praeities matome, kad europiečiai tik tais Europos parlamentu gali pasikliauti. Tai ar mes dabar palaikysime jų pusę, ar mus kažkaip tai sutrikdys e, kažkokie grasinimai. Matome pavyzdžius praeitie, CŽV kalėjimus, laptus, ne, nelegalius pervežimus, kankinimus mūsų teritorijoje. Kas taryboje, komisijoje e, ieškojo, e, kas atsakingas. Niekas. Mes nu, neturime jokio mechanizmo, kaip e, patikrinti e, tarnybas, jeigu jos užsima nedorais darbais. Dėkoju. Ar primtumėte klausimą, kurį nors duot, ponė Foster, prašau. Pone Flotra, ar primsite klausimą? Ačiū, ponia pirmininkė, labai trumpai. Ponia e, Fliautrų sakė, kad visi piliečiai prieštarauja tam. Norėčiau pasakyti, kad ne, ne, ne, piliečiai tiesiog nieko apie tai nežino. ES piliečiai nori įsitikinti, kad jų vyriausybės prisima joms tenkančią atsakomybę, kai jie keliauja po savo šalį ir už jos ribų. Jie turi turėti galimybę tą daryti laisvai, kaip ir laisvai keliauti po pasaulį. Šalies vyriausybės turi užtikrinti jų saugumą ir todėl priimti sunkius sprendimus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, esu įsitikinusi, jog jūs taip pat matote būtinybę prisimti atsakomybę. Dabar rinkimų kampanija vyksta, Prancūzijoje piliečiai PNR nesidomi, jie tik nori, kad politikai užtikrintų saugumą ir tiek. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Atsakymas. Pone Fliotra, aš manau, kad uh, Niekas parlamente diskusijų metu neneigia to fakto, kad teisės piliečių ES mažėja. Jūs sakote, kad Vyriausybės turi prisimti atsakomybę, bet jūs tiesiog dar apsunkinote savo situaciją. Nes jeigu pasirašym sustarimą, piliečiai nieko nežinodami apie PNR dar labiau pamatys, kad jų teisės sumažėja. Mes turime pasakyti piliečiams, kad jie gali patekti į sistemą, kai kovojama amerikietiškais metodais su terorizmu. Bus taikomus įvairios procedūros, galima sulaikyti be apkaltinimų žmogų ir panašiai. Aš manau, kad ES piliečiai nusipelno kitokio elgesio. O jūs, regis, kitokį likimą planuojate ES piliečiams, o ne Foster. Dėkoju. Ja, Ponas Ehrenhauser. Labai ačiū. Europo par, Europos parlamentas 2010 metais didžiąją balsų daugumą pritarė e, rezoliucijos projektui ir tame projekte buvo išvardintos sąlygos. Faktas tas, kad šiame susitarime nebėra tų sąlygų. Profiliavimas ir toliau leidžiamas. E, tikrinimo procedūros taip pat. Trečias, e, nėra pakankamai specifikuotas tikslas, kurio remiantis perdodami duomenys trečiosiam šalims. E, taip pat iš esmės visai nenumatytas tikslas, kurio siekiant taip masiškai bus kaupiami keleivių duomenų įrašai. Šis susitarimas kelia nerimą, nes galimai jis prieštarauja žmogaus teisų hartijai ir ES teismų praktikai. Aš balsuosiu prieš šį susitarimą, Europos parlamentas tai turėtų padaryti irgi suvokdamas savo įgaliojimus. Ačiū kolegų, ypatingai tų, kurie balsuos už minimas trapumas, gali būti suprantamas, jeigu pažiūrėsime, kokią pastabą pareiškė taryba ir komisija e, sąsajoje su įvairiomis nuolaidomis, kurias turime padaryti dėl šio susitarimo. Nes būtent apie tas nuolaidas kalbama, bet juk nuolaidos Mm, tai yra priešingas dalykas teisinėms prerogatyvams. Tai yra daugiau kultūrinė negu politinė problema. E, problema tarp e, institucijų ES ir amerikiečių. Amerikiečiai būtent dėl to ir galėjo užuot e, su institucijomis kalbėję galvoti apie atskiras dėrybas valstybėmis narėmis. E, per keletą pastarųjų mėnesių turbūt neliko ne vieno ministro, kuris nebūtų pasidomėjęs šituo reikalu. E, tačiau aš manau vis tik tais, kad saugumo klausimų, e, klausimų rūpintis reikia. Bet kita vertus reikėtų pasižiūrėti, kokią pažangą duos šios susitarimo pasirašymas. Tad mūsų vieninga ir stipri pozicija iš ES pusės negali susiformuoti per dieną ar dvi. E, Europos institucijos institucijų negalima e, prašyti užtikrinti ES piliečių teisų labai taip imti ir užtikrinti. Bet būtent tuo mes ir užsijimame. Diskusijos buvo labai gyvos e, Libė komitete ir EPP atstovai, italų atstovai E, balsuos teigiamai. Ačiū ponui Mauro. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gons. Dėkoju. Europos parlamentas be abejo turi teisę pateikti savo sutikimą ir pateikti sutikimą dėl PNR sustarimo, kaip ir dėl SWIFT sustarimo. Mes jį atmetėme. Ne tik dėl turimo to sustarimo, bet ir dėl to, kad mes negavome pakankamai informacijos. Ir e, nebuvo atsižvelgta Europos parlamento keltas sąlygas vykstant deryboms. Viso to rezultatas tuo met buvo tas, kad vyko dialogas, vyko diskusijos Libė komitete, vyko diskusijos su komisija ir mūsų į kai kurias sąlygas buvo atsižvelgtos, buvo įtrauktos į sustarimą. Tačiau šis sustarimas ir toliau tebe lieka neprimtinas. Kodėl? Todėl, kad mano supratimu mes Kitaip tariant, mes turime bet kokiu atveju, net jeigu susitarimas yra netobulas, pritarti jam, kadangi į JAV ir toliau pateks duomenys, nesant vieningų taisyklių, kaip su jais elgtis ir be jokių teisinių galimybių tuos duomenys ištaisyti ar peržiūrėti, ar stengiantis išsiaiškinti, kas su tais duomenimis yra daroma. Alternatyva būtų dvišaliai sustarimai tarp JAV ir individualių valstybių narių, tačiau pozicijos mūsų būsų darybose silpnesnės negu pasirašius bendrą sustarimą. Šis sustarimas duos galimybę ES ir ES parlamentui gauti informaciją apie tai, kas yra daroma įgyvendinant šį susitarimą ir reikalų esant mes galime e, dėrėtis iš naujo dėl susitarimo piliečiai tuo būdu taip pat galės sekti, kas vyksta su duomenimis surinktais apie juos ir galės saugiau keliauti. Lengviau bus ES oro bendrovėms. Norėčiau paraginti Europos komisiją atidžiai stebėti, kaip vyksta sutarimo įgyvendinimas, kaip duomenys renkami, kaip jie apdoromi ir panaudojami ir pateikti informaciją Europos parlamentui apie tai, ar duomenų apsauga yra tinkama užtikrinama ar nepažeidinėjamos duomenų apsaugos ES piliečių teisės. Panas Nikolai, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad parlamentas gali e, pritarti skirtingoms nuomonėms. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes visi žinome, kad terorizmo ir tarptautinio nusikalstamumo rizika yra e, pasaulinio masto rizika. Mums reikia teisinio pagrindo. Ir būtent tokiu būdu mes ir dėrėjomės, dėl to ir dėrėjomės dėl to susitarimo. Jau ne vieną kartą buvo sakyta, kad susitarimas netobulas, tačiau vis tik tais jisai suteikia tam tikrų garantijų, kad žmonių teisės bus užtikrinamos. Aš sutinku, kad asmeniniai duomenys turi būti saugojami, tačiau piliečiai taip pat turi teisę e, būti saugus individualiai. E, teisė į asmeninį gyvenimą yra viena iš pagrindinių teisių. Manau, kad tas faktas, kad galima dėrėtis, kad galima e, stebėti, kaip vyksta dėrybos, e, Tai yra labai gerai. Aš neturiu jokio pagrindo nepasitikėti nei ES, nei Amerikos institucijoms. Labai geras susitarimas. Ponas Tavaris, ačiū pirmininkė. E, viena vertus tas susitarimas kažką duoda, kita vertus kažką atima. Sakoma, kad tie duomenys bus saugojami šešis mėnesius, bet penkiolika metų ir negi daugiau bus galima vis tik tais jais pasinaudoti. Taigi e, e, Euro, Amerikos įstatymai e, mums neleidžia kreiptis į teismą, jeigu būtų kažkokiu tai pažeidimo atveju. Tie duomenys taip pat gali būti naudojami tam tikromis kitokiomis aplinkybėmis. Tad gal labai gražia mirtimi e, numirsta susitarimas kokiame nors viename iš teismų, tačiau mes, pasisak, mes pasisakėme e, E, kad bloga paslauga duodama demokratijai, kai pasirašome susitarimą, e, dėl kurio negalima bus vėliau kreiptis į teismą. Taigi, e, ponė Foster pasakė, kad galima nekreipti dėmesio į tai, ko nežino rinkėjai, kad piliečiai negali kreiptis į teismus ir panašiai. Tai yra blogas dalykas, tokiu būdu mes prarandame pasitikėjimą. Pone Vos, ar sutinkate, kad jums būtų užduodamas klausimas? Aš noriu tavęs paklausti, kaip tu vertini tą alternatyvą, jei nebus šio susitarimo? Tuomet JAV nekontroliuotai rinks duomenis ir tikriausiai e, piliečių laisvės taip pat nebus užtikrintos. Ir aš nesuprantu, kodėl tu sakai, kad piliečiams bus blogiau pasirašę susitarimą. Aišku, bus tam tikrų e, problemų keliaujant į JAV, tačiau aš manau, kad neturėtume e, dar pabloginti visą situaciją. Ačiū už šitą klausimą esmė yra ta, ar mes dabar suteiksime teisę tam, kas prieštarauja mūsų teisės aktams. Manau, kad tai yra pats svarbiausias klausimas. Todėl, kad amerikiečiai, aišku, turi prieigą prie įvairiausių duomenų, tačiau savo ruoštų mes tokios prieigos neturime. Mes tikrai turime pateikti šį klausimą, todėl kad jau po keleto mėnesių e, turėsime dėrėtis galbūt su Rusija, Kinija ar dievai žino su kokia šalimi. Manau, kad, nu, ar jūs priimsite dar vieną papildomą klausimą? Jei jūs norite pacituoti mane, tai cituokite mane teisingai. Jūs tikrai žinote, kad aš to nepasakiau, kalbėdama apie piliečių supratimą, apie keliaivių duomenų įrašus. Uh, ir e, galbūt pasikalbėsime ne šioje salėje apie konkrečius išreiškimus. Tai būtų protingiau. Pone Foster, aš mielai atsakysiu. Aš teisingai e, citavau. Jūs e, sakėte, kad mes esame čia ne. E, tam, kad išgirstume jų kitų rinkėjų argumentus. Kas man yra neprimtina, tai yra tai, kad mes pamirštame rugsėjo 11-osios aukas. Nežinau, kurioje jūs pusėje stovite. Aš niekada nebūčiau taip sakęs apie jūs, tačiau neižeidinėkite Europos parlamento teikdama, kad mes pamirštame rugsėjo 11-osios aukas. Pone Vartman, minutė. Ačiū. Mes visi sutinkame, kad JAF ir ES turi suteikti tinkamą piliečių duomenų apsaugą. Niekas nediskutuoja apie tai, kad terorizmas yra grėsmė. Tačiau šiandien dar kartą noriu pasakyti, kad e, duomenų e, e, apsauga yra įtvirtinta sutartie dėl ES veikimo. 13 ir 21 straipsniuose yra aiškiai pasakyta, kad duomenys turėtų būti apsaugoti ir Europos piliečiams neturėtų būti suteiktos naujos prievolės. Taigi, aš noriu paprašyti surasti tinkamą sprendimą mūsų piliečiams. Laisvė be saugumo yra trapi, o saugumas be laisvės yra represinis. Taip vieną kartą sakė vienas e, protingas žmogus. Manau, kad turime nepamiršti to, e, dėrėdamėsi dėl susitarimo. Kolega Engel, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. vyksta diskusijos ir sudaro įspūdis. Ir šis sustarimas nedaug prisidės prie saugumo gerinimo ir nelabai apsaugos privačius duomenis. Yra būtina gerinti teisės aktus ES, kad būtų galima tinkamiau dėrėti su JAV dėl PNR duomenų apsaugos praktikos. Be abejo, Junktinės valstijos gali parašyti informacijos apie asmenys atvykstančius į jų teritoriją ir asmenims tai belieka spręsti, ar jie nori prie tų taisyklių pristaikyti ar ne. Nėra jokių abejonių dėl to, kad Junktinės valstijos darys viską, kad pasiektų, ko nori. Tai čia ir yra didžiausia problema. Nes mes kalbame apie sustarimą. Junktinės valstijos neturi Lisabono sutarties. Senatas ar kongresas ne kalbės apie būtiną teisę pasirašyti tarptautinius susitarimus. Ir čia Junktinių valstybių prezidentas, ko gero, negalės ir nenorės numatyti tokių teisių, kurios nenumatytos priežiams egzistuojančiuose JAV teisės aktuose. Ir aš pats, ir mano frakcija nesame apsisprendę, kai balsuosime, negaliu pritarti susitarimui, kuris nieko nepakeis to, kas jau vyksta, nes negali pakeisti šis susitarimas to, kas vyksta. Niekas e, nevyks kitaip, negu vyksta iki šiol. Niekas nebus daroma geriau negu dabar. Mes kalbame apie geresnę duomenų apsaugą. Ji bus tokia, kokia yra Ir jungtinėms valstybėms pakanka pasakyti, kad, na, galima pataisyti tuos duomenis. Ir jie gali pasakyti, kad to dėje neleidžia JAV įstatymai, net jeigu noro, norima e, pasiekti žalos atlyginimo. Žodis ponui Drūcas, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti labai aiškiai, šis sustarimas dėje netobulas. Pateikti argumentai ir išlygos, kurios buvo pasakytos, yra visiškai pagristi, tačiau klausimas yra štai koks. Ar turime kitą variantą, kaip galėtume užtikrinti vieną vertus saugumą, kitą e, vertus piliečių teisų apsaugą. Geriausių būtų, esant dabartiniams sąlygoms, manau, kad šis susitarimas, dėl kurio turėsime balsuoti, e, turi silpnų pusių, tačiau turime jam pritarti. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Europos parlamentas šiandien turės balsuoti dėl tarptautinio susitarimo. O tarptautinėme susitarime reikia vertinti ir visai yra kitų parametrų. Pavyzdžiui, kad ir tokį, kokia yra bendradarbiavimo ateitis tarp JAV ir ES. Kokį vaidmenį ateityje turėtų vaidinti ES. Kokį vaidmenį turėtų vaidinti Europos parlamentas, o jis regis turėtų būti aktyvesnis dėrybose, kurias vykdo Europos Sąjunga. Tačiau turime parodyti, kad mes, Europos parlamento nariai, esame atsakingi žmonės ir kad galime prisimti šį vaidmenį. Dėkuoju, kolega Dijas Demėra, dvi minutės. Dėkuoju savo nuomonę Jau išsakiau, o dabar dėl PNR, dėl kovos su tarptautiniu nusikalstamumu, dėl strategijos e, TVR ir ES strategijos bei Stokholmo programos, tai visur yra kalbama apie tai, kad reikia bendradarbiauti su trečiosiamis valstybėmis, keičiantis informaciją. Duomenys, kurie yra kaupiami, PNR duomenys gali būti uh, naudojami prevenci, prevenciniais tikslais e, kvotai ir e, taikant sankcijas ir niekam daugiau. 2007 e, metais buvo pripažintas push metodas kaip perdavimo metodas, domenų eksportavimo metodas. Bet e, nereikia pamiršti piliečių teisės pataisyti ir iš, išnaikinti duomenis. Jie taip pat gali e, kreiptis į teismus arba apskūsti netinkamą naudojimą administracinę tvarką. Mes negalėsime įvesti jokių ribų, kurios atitinka atitiktų ES taisyklės, kalbant apie e, asmenų laisvę. Taigi du variantai - arba balsuoti už susitarimą atsižvelgiant į jo e, privalumus, arba balsuoti prieš tada mes e, atsidursime labai didelėme teisinėme nesaugume ir gali būti taip, kad bus pasirašinėjami dvišaliai susitarimai ir nukentės oro bendrovės koks be būtų PNR perdavimas JAV, jis turi vykti pagal ES taisyklės. E, Keliaiviai turi žinoti, kaip apdarojami ir kur keliauja jų duomenys. Atsižvelgiant į šią situaciją, aš pasisakyčiau už susitarimą, nes jisai nukreiptas kovai su terorizmu. E, ir piliečių saugumai apsaugoti. Ar sutinkate, klausė pirmininkė, kad jums būtų užduodamas dar vienas klausimas? Ponas Leitfrid užduos klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Dijas Demera, jūs kalbėjote apie ES strategiją kovoje prieš terorizmą. Ir um, šiame kontekste turime kalbėti ir apie piliečių laisvės, nes tai yra ES esmė. Mes turime aktą, turime PNR susitarimą ir taip toliau ir taip toliau. Ar jums nekelia rūpeščio tai, kad e, visų tų instrumentų yra per daug ir kad e, laisvas piliečių gyvenimas ES vis labiau apribojamas, kaip man atrodo. Gracias, querido kolega. En realidad, yo a lo que... Brangus kolega, E, norėčiau priminti, kokia yra ES saugumo e, strategija ir Stokholmo programa. Iš tiesų, tai mes e, Jūs vartojate getę kalbą, aš Cervanteso kalbą, turime vertėjus, dėl to ir galime bendrauti. Bet mes negalime bendrauti, nes jūs kalbate apie įspūdžius, aš kalbu apie patirtį. Būtent remdamasi savo patirtimi, aš e, e, norėčiau pasakyti, pasisakyti už PNR duomenų kaupimą. Ačiū, dabar ponė Gijom, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia du dalykus priminti. Mes ne žiūrime nepalankiai į PNR duomenų e, kaupimą, bet to terorizmas ir kova su juo yra vienas iš mūsų pagrindinių susirūpinimų. Dėl to reikėtų e, ieškoti kompromiso iš vienos pusės ir iš kitos. Kompromisas netobulas, bet, e, bet jisai neturi būti taikomas vienai šaliai nuokenčiant labiau negu kita. Kol kas argumentai, kurie buvo išsakomi šiandieną, ne visus įtikina, kad reikia balsuoti teigiamai. Jeigu būtų galima gauti kažkokią tai pažangą, tai tos pažangos nepakanka. 2010 e, metais balandį ir e, kitą kartą parlamentas jau išsakė savo nuomonę e, Taigi labai daug įvairių trūkumų ir labai gaila, kad situacija tokia, nes toks susitarimas e, turėtų užtikrinti duomenų e, kaupimą ir to, tų duomenų saugumą. Parlamentas šiandieną informuojamas ir ačiū Dievui, kad jis informuojamas. Parla, e, Komisija e, įsipareigoja, jeigu kažkas tai nepraeina parlamente, dar kartą peržiūrėti, bet dabar negalima e, tvirtinti, kad tas susitarimas yra tobulas. Dėl komisija jisai turi keliauti, aš balsuosiu asmeniškai prieš. Ponas Koelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisarė. Akivaizdu, kad susitarimas tarp ES ir JAV dėl PNR duomenų yra geriausias sprendimas. Tai yra daug geriau negu dvišaliai sustarimai su JAV. Nes mums tai nereikia turėti bendro požiūrio, o mums reikia daugiau juridinio saugumo, tinkamesnio piliečių duomenų, tinkamesnės piliečių duomenų apsaugos. Pri, sutinku, kad ponė Matrom nuveikė daug derantis su JAV, tačiau galutinis rezultatas um, nesiekia to, ką mes norėjome pasiekti. Aš susilaikysiu balsuodamas, nes piliečių interesai nėra labiau saugomi. Buvo pagerintas ankstesnis sustarimas, be abejo, piliečiai gali e, turėti galimybę prieiti prie savo duomenų, juos taisyti, reikalauti, pašalinti ir panašiai. Visą tai yra numatyta 21 straipsnėje. Tačiau šią teisę piliečiai turi tik tada, jeigu ta teisė yra numatyta JAV teisės aktuose. Tad e, Jeigu bus remiamasi JAV teisė, mes nepasieksime savo tikslų. Antra, su Australija e, bendradarbiaujant buvo taikoma duomenų eksportavimo sistema, o dabar yra leidžiama regis e, leisti ištraukti duomenys tam tikrais atvejais. Kitaip tariant, JAV turi teisę prašyti duomenų tų, kurie atvyksta į JAV, tačiau nenorėčiau, kad būtų leidžiama prieiti prie duomenų bazių tiems, kas tik nori prie tokios duomenų bazės prieigą gauti. Mes turime turėti tokias taisyklės, e, kurios neleistų trečiųjų šalių saugumo pajėgoms naudotis mūsų duomenų bazėmis. 2004 metų susitarime nebuvo numatyta tokių taisyklių, o dabar regis yra leidžiama duomenys tvarkyti šiek tiek kitaip. Kita vertus, duomenų saugojimas yra numatyta pratesti tokį saugojimą iki neapibriešto laiko. Dėkoju ponė Intveld, dėkoju ponui Vos šešėliniam pranešėjai už atliktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pone komisarė, jūs sakėte, kad tai nėra tobulas sustarimas, be abejo, jei norime turėti bendras taisyklės, turime dėl jų susitarti. Tai yra susitarimas, tai nėra kokia nors direktyva. Susitarė dvi skirtingos šalis. O susitarimas bet koks yra geresnis negu jokio susitarimo. Šis susitarimas mums padės žengti žingsnį pirmin. O tai leis pagerinti esamą padėtį, nes kasmet nebus remiamas įslaptais susitarimais, kaip tai buvo iki dabar su ES valstybėmis. Tai bus europinis susitarimas, e, dėl kurio Europos parlamentas dar turės galimybę tarti savo žodį. Galėsime stebėti, kaip viskas vyksta. Tad e, turime priimti politinį sprendimą. Šiuo susitarimu ES atsiduria su jungtinėmis valstybėmis prie bendro dėrybų stalo. Ji tuo pat metu turi prieigą prie JAV teisinės sistemos Džiaugiuosi, kad mūsų frakcijoje buvo leista balsuoti laisvai. Italų demokratų partijos atstovai balsuos pritardami šiam susitarimui pirmininkė, pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Regis dar yra mėlynoji kortelė. Ne, kolega nori pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Nelei, neturėsiu galimybę leisti pasakyti visiems, pabandysime subalansuoti situaciją poniai Koratsa. Minutė žodis, prašau. Micro, micro. Vous me faites recommencer. Ah, voilà, merci. Uh, thank you, Madam Chair. I didn't... Dėkuoju, Ačiū, pirmininkė. Daug kritikos šiandien išgirdome, bet nebuvo nei vieno alternatyvaus pasiūlymo. Ką Jūs išmanote apie tarptautinius susitarimus? Tai yra kompromisiniai susitarimai, tai yra tokių susitarimų esmė. Kokią alternatyvą ES piliečiams Jūs siūlote? Nekeliauti į JAV? Tai yra vienintelė alternatyva. Jūs atimate iš jų laisvę. Ponios ir ponai, būkime realistai. JAV gali rinkti duomenį savo šalyje, tai yra jų šalis, į kurią mes keliaujame. Ar jūs norėtumėte, kad JAV sudarytų slaptus susitarimus su valstybėmis narėmis? Ar norite, kad JAV vėl įvestų vizas? Jie gali tai padaryti. Taigi, ponė pirmininkė, Daug pažangos šiame susitarime padaryta, lyginant jį su 2007 metų versija. Dabar reikia žengti žingsnį pirmin e, ir aš balsuosiu už tai, kad būtų apsaugotas e, mūsų piliečių saugumas ir laisvė. rimtų problemų kyla dėl to, kas čia susidarėta. Man labai e, neramu, kad piliečiai negali kreiptis į teismus Euro, e, Amerikoje. Kitaip tariant, ne tas pačias teisės jie turi kaip amerikiečiai. E, jis geresnis tas susitarimas negu 2007 metų ir dar geresnis negu dvišaliai susitarimai, bent jau Portugalijos part, dvišalis susitarimas, kur buvo nacionalinio fronto patvirtintas susitarimas. E, dvišaliai susitarimai daug blogesnis variantas, jeigu jie įsigalios ir jeigu mes šito susitarimo neturėsime. Šitas susitarimas leis geriau apsaugoti piliečius ir parlamentas galės kontroliuoti, kaip susitarimas taikomas. E, pagal komisijos įsipareigojimus toliau balsuosiu teigiamai. Ačiū, ponas Mikolaičik. Ačiū, pirmininkė. Komisijos e, narė, manau, kad mūsų apsisprendimas e, kovoti prieš e, transnacionalinį terorizmą būtų efektyvesnis, jei būtų numatytos konkrečios priemonės derančios su ES standartais. Negalime piknaudžiauti duomenimis ES piliečių. Aš, aš tikiu, kad turime atsižvelgti į proporcingumo principą apsaugodami duomenis. Manau, kad duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas turi vykti remiantis labai griežtomis taisyklėmis bei stebėsena. Yra dar daug dalykų, kurie vis dar neaiškus ir aš manau, kad dabartinis susitarimas jokių būdų neteikia visų reikalingų garantijų. Ponas Paška. The... Šis susitarimas yra naujo balanso išraiška. E, piliečiai turės mažiau privatumo, bet tai yra realiai nuo 2011 metų. Ir aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, prieš kalbant apie PNR duomenų perdavimą, mes turėtume pirmiausia apsitarti dėl to, kaip yra surenkamas tų duomenų turinys. Aš nematau kol kas kliūčių skrydžiui užsisakyti, jam rezervuoti. Duomenys yra renkami čia, Europoje. Mūsų Amerikos bičiuliai nori tuos surinktus duomenys palyginti su savo surinktais duomenimis, kuriuos jie patys susirenka ir savo ruoštų. Labai gaila, tačiau man atrodo, mes neturim kitos alternatyvos, kaip patvirtinti šį sustarimą. Ta aš ir ketinu daryti. Pirmininkė, ačiū, kolega Servama, prašau. Um. <laughs> Aš nuo 9 ryto čia sėdžiu šio posėdžio salėje ir linksma. Kalbama apie teisėją saugą. Išgėriau kavos visai neseniai. Gal apie tai buvo kalbama. Ponas Kirko pasakė puikias pastabas. Aš ne amerikietis. Gyvenau keletą metų JAV ir galiu pasakyti štai ką nuvilia šioje, kai kurie elementai šioje diskusijoje, nes jie rodo, kad yra didžiulis nesupratimas motyvų ir intencijų susijusių su šiuo susitarimu. Galėčiau paklausti kairiame flange sėdinčių kolegų, jeigu kažkas atvyksta į jūsų namus, ar jums neįdomu, kas tai yra tas žmogus, ką jis ketina veikti jūsų namuose, ar jums neįdomus tų žmonių ketinimai, Ir aš manau, kad diskusija šiandien yra absurdiška. Mane domintų, pavyzdžiui, tokie duomenys apie mano svečią. Ir man atrodo, kad to, ko prašo, prašo yra visiškai akivaizdus dalykai. Ačiū, ponia Mesner. Prezidentin. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, aš gerbiu jūsų pastangas pagerinti susitarimą. Tačiau aš manau, kad sustarimas vis dar nėra pakankamai geras. Ir sureaguodama į prelegento mintis galiu pasakyti, kad aišku, mes žinome, kas atvyksta į mūsų namus, tačiau mes nenorime, kad duomenys būtų saugomi ilgą laikotarpį. Komisijos narė kalbėjo apie šešetą e, mėnesių, po kurių duomenys bus nuosmenti, tačiau tai vyks tik po šešių mėnesių Buvo kalbėta apie tai, kad duomenys bus renkami vienai par kitaip, tačiau manęs tikrai neskatina pasirašyti šį susitarimą ir manau, kad mes neturėtume skubėti, o derantis su JAF dažnai tas darybos būna ne vienodomis teisėmis. Aš prisimenu, kaip vyko ankstesnės darybos, mes turėjome pritarti, nors susitarimas mūsų netenkino. Ir kaip Renate Weber teigia, aš ne nemanau, kad yra geriau turėti blogą susitarimą, o ne visai jokio. Ačiū, ponė Prendergast. Ponai kolegos, man kelia nerima šis susitarimas, e, duomenų taikymos rytis ir tikslas. Um, Manau, e, kad tai nepadės kovoti prieš terorizmą. Turime suvokti, kad JAV dabar turės teisę rinkti visus e, duomenis, kurie JAV yra svarbus. Aš manau, kad komisijos narė tikriausiai bandė išsiderėti dėl e, stiprių duomenų apsaugos saugiklių. Aš manau, kad jei balsuosime prieš šį sustarimą, tai nereikš, kad JAF neberinks duomenų. Turime atsižvelgti į šias aplinkybės, e, suvokdami savo Europos parlamento atsakomybę. Pone Flašikova Benova, prašau. Dėkuojam, pekne, pani predsedajúca Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, beveik viskas jau buvo išsakyta ir būtų liūdna, jeigu ši diskusija apsiribotų tik tuo, ar mes esame antiamerikiečiai ar proamerikiečiai. Pone komisarė padarė viską, kad pradinis siūlymas būtų reikšmingai pagerintas šiam sustarimui. Mes atmetėm tą negerą susitarimą gegužės mėnesį dešimtų metų. Tačiau jeigu JAV nori palaikyti gerą partnerystę e, kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, jeigu norima e, užtikrinti labiau subalansuotą situaciją, norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas yra būtinas. Pone komisarė padarė viską, kas buvo įmanoma. Jūs pasakė visko, ką leido pasiekti JAV. Tačiau dar tebelieka daug silpnų pusių šiame susitarime, todėl aš nebalsuosiu jam pritardama. Dėkoju. Svarbu e, pabrėžti, kad Alde labai vertina jūsų atliktą darbą, ponė komisarė. Alde frakcija sudėtinga balsuoti dėl šio susitarimo. Jūs minėjote daug labai vertingų dalykų, labai svarbių dalykų. Jūs kalbėjote apie pažadus, kad bus galima peržiūrėti duomenų rinkimų mechanizmus susitarime. Ypač kur kalbama apie šio sutarimo apriepti ir dalykus išdėstytus ketvirtajame straipsnėje. Europos parlamentas e, dėl 3.3 ir 4.3 punktų jaučia didžiulį susirūpinimą. Aš tikiuosi, kad Europos komisija bus budri ir mes sulauksime to, ką komisija mums yra pažadėjusi. Tikimės, kad bus peržiūrėtas šis sustarimas. Vertinu komisijos darbą, tačiau dar mus reikia įtikinti labiau. Ačiū. Žodis poniai Paška. Nu, ponui Paška, atsiprašau. Važinė, pani komisija. Dėkoju. 2007 metais ES ir JAV sudarė sustarimą dėl PNR duomenų rinkimų ir perdavimo, kad būtų galima formaliai reguliuoti ES e duomenų perdavimą JAV e, vidaus saugumo departamentui. Mes praeitą gegužės mėnesį atsisakėme pritarti tokiam sustarimui, nes nebuvo atsižvelgta į ES standartus susijusius su E, asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu. Bu, šiandien mes svarstome naują susitarimą. Pagerintas yra piliečių duomenų rinkimas ir, ir saugojimas. Ir turime pasakyti, kad naujame tekste tebėra spragų, tačiau ar, e, tų spragų, dėl kur vis atmetėme gegužės mėnesį susitarimą, bet mes siekime kompromiso. Klausimas būtų toks, ar turime teisę ir įgaliojimus piliečius atkirsti nuo jiems priklausančių piliečių teisių. Aš manau, kad mes tokios teisės neturime. Dėkoju. E, dėl vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, atleiskite, kad nutraukiu diskusijas, bet gavau informaciją, kad Vokietijos ir Jungtinės karalystės atstovai nesuprato mano pasisakymo. Aš sakiau, kad negaliu pritarti šiam sustarimui ir paaiškinau priežastis, kodėl. Nežinau, kas buvo pasakyta kitose kalbų versijose. Buvo pasakyta kažkas priešingo, negu aš norėjau iš, ištiesyti. Norėčiau pabrėžti visiems kolegoms, kad aš susilaikysiu balsuodamas. Ta aš sakiau savo pasakymo metu. Pirmininkė, dėkoju. Žodis poniai Morvai. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ačiū, gerbiamos kolegės, gerbimi kolegos. Kiek toli siekia Europa, kur yra sienos, ką galime pakesti, ko dar pageidaus JAV, kalbėdama, kad ji kovoja prieš terorizmą. Ir pagaliau bus pažeidžiamos mūsų žmogaus teisų normos. Aišku tai, kad JAV gali numatyti tam tikras priemonės savo suverenumo ribose, tačiau dabar kovojama su terorizmu ir esama lūkesčių iš mūsų pusės taip pat. Mūsų sąjungos piliečiai turi tam tikrų lūkesčių. Tačiau mes taip pat e, pripažįstame, ir toleruojame, kad ES teritorijoje yra įrengti slaptieji kalėjimai. Aš než... manau, kad reikia padėti tašką, reikia pasakyti, kad um, gana. Mes dar turime diskusijas uh, prieš balsavimą, tad reikėtų pabaigti. Dar kažkas dėl vedimo tvarkos? Leifrit. Pone pirmininkė, aš tikrai nekvesenuoju jūsų pirmininkavimo, jūs tai darote puikiai, tačiau ateičiai pastaba. Aš taip pat norėjau pasisakyti spontaniškose pasisakymuose, dalyvavau nuo ryto ir manau, kad būtų protinga išklausyti tuos kolegas, kurie dalyvavo arba išklausė visų debatų, o ne tų kolegų, kurie atėjo tik į posėdžio pabaigą. taip iš tiesų daug frustruojančių dalykų, bet yra ir E, Darbo tvarkėje yra dar e, diskusijos dėl priekybos žmonėmis. Dabar žodis komisijai, ponė Malmstrom. Ačiū pirmininkai. Labai ačiū už šiuos tikrai gerus debatus. Noriu padėkoti Libe komitetui, pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Noriu atsakyti keletą klausimų dėl taikymos ryties ir tikslų. Tikslas yra kovoti su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. E, muitinės e, migracijos reikalai, sveikata nėra papildomi tikslai. Mes kalbame apie tikslus, e, kuriais perdodama informacija apie sveikatą, kai kalbama apie užkrečiamas ligas. Buvo tik keturi atvejai nuo septintų metų ir visais atvejais nebuvo įtraukti ES PNR duomenys. Dėl e, teismo praktikos galima pareikalauti patikrinti, ar kažkoks asmuo buvo e, lėktuve ar ne. Ir tik vienu atveju e, buvo šie duomenys panaudoti, norint įsitikinti, ar asmuo buvo lėktuve. Lyginant šį susitarimą su ankstesniuoju, duomenų eksportavimo metodas tampa standartiniu duomenų perdavimo metodu, kurį taiko, e, kuris dabar bus taikomas ir kurį palankiai vertina e, tarptautinės institucijos ir organizacijos. Manoma, kad duomenų eksportavimo metodu bus naudojamasi bent du metus. E, dėl žalos atlyginimo kiekvienas pilietis gali kreiptis į teismą e, ir prašyti žalos atlyginimo. Yra numatytos keleivių žalos atlyginimo e, programos, kurias yra patvirtinusios ir JAV institucijos, taigi kompensavimo jūs galėsite reikalauti. Dėl duomenų rinkimo. Duomenys yra registruojami tada, kai jūs rezervuojate savo skrydį. Jums nereikia nieko sakyti jūsų profsąjungoms. Yra registruojami duomenys tada, kai jūs perkate bilietą. Pone Foster ir kiti išsakė savo nuogastavimus, tačiau aš turiu pasakyti, kad e, keleiviai bus informuojami apie jų renkamus duomenis. Tai yra patobulinimas ir tai yra numatyta 7 ir 9 susitarimo straipsnėje. JAV, kaip ir visos kitos valstybės, turi teisę prašyti duomenų iš asmens, kuris e, patenka į jų valstybę. Daugelis valstybių tai daro, o dabar mes diskutuojame ir aš tikimės, kad dar diskutuosime apie e, Europos Sąjungos e, keleivių duomenų įrašus. Taip, tai yra puikiai priemonė kovoje su terorizmu, tačiau kovoje prieš e, prekybą žmonėmis ir prekybą narkotikais ar narkotikų kontrabandą. Uh, Svarbu užtikrinti, kad duomenimis būtų naudojamasi e, proporcingai, užtikrinant pagrindinės teisės bei integralumą. Tai yra mūsų pareiga. Jūs prašyte, kad komisija iš naujo dėrėtųsi e, dėl 2007 metų susitarimo naujos redakcijos. Mes tai padarėme ir e, atsižvelgėme į jūsų rezoliucijoje iškeltus nuogastavimus. Tiesa, šis susitarimas nėra tobulas. Tikrai jūs negavote šimtų procentų visko, ko reikalavote. Tačiau vis dėlto visais atžvilgiais tai yra geresnis pasiūlymas nei anksčiau buvęs. Štai kodėl aš noriu paprašyti jūsų pritarti. Mes turėsime galimybę peržiūrėti šį susitarimą ir peržiūros metu dalyvaus duomenų apsaugos pareigūnai. Tai galiu Jums užtikrinti. Visas procesas bus visiškai skaidrus, mes teiksime parlamentui informaciją visose peržiūros stadijose. Ačiū. Buvo tarybos vardu pasakys ponas Botskov, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau dar kartą padėkoti už man suteiktą galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Aptarėme labai svarbę temą. Diskusija parodė, kad tai yra tas klausimas, kurį mes visi vertiname labai rimtai. Kaip matėme diskusijų metu, klausimas ne iš paprastųjų. Daugelis išreikšto susirūpinimo e, buvo pagrista. Tačiau kaip ir komisarė Malmstrom, norėčiau pasakyti štai ką. Pirmininkaujančioje valstybė mano, kad sustarimas, kuris siūlomas šiandien, yra geresnis už tą, kurį turime dabar. Svarbiausias klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra štai koks. Ta, <clears throat> ar tas susirimas geresnis už turimą? Taip, tuomet galime teikti, kad jis mums suteiks galimybę sustiprinti kovą su tarptautiniu nusikalstamumu. Mes suprantame, kad susirūpinimo dar tebelieka, lyginant su tuo, kas siūlyme išdėstyta. Tačiau suprantu, kad Europos komisijos narė ponė Malmstrom išdėstė, kas ir kaip. Jūsų išreikštą susirūpinimą mes vertiname labai rimtai. Šiandien iškelti klausimai taip pat buvo aptarti ir taryboje. Apibendrindamas, norėčiau pabrėžti, kad šis sustarimas nėra transatlantinio dialogo pabaiga dėl PNR duomenų panaudojimo. Vyks pakartotinis vertinimas šio susitarimo, tai yra pasakyta susitarime ir mes galėsime e, žiūrėti, kiek reikia apriboti duomenų naudojimo apriepti. Taigi, sakyčiau, šis sutarimas yra pirmas žingsnis dėl šių duomenų panaudojimo. Turėsime galimybę padėti gerinti. Tačiau mes dabar sprendžiame konkrečią problemą, su kuria susiduria mūsų šalių piliečiai ir oro bendrovės. Kaip sakė komisarė, taryba ir parlamentas turės aktyviai dalyvauti, kai reikės šį sutarimą įvertinti. Ačiū dar kartą už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje dėl to svarbaus siūlymų ir dėkoju visiems uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Žodis dabar pranešėjai poniai Intveld. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau, kad neliktų to nesusipratimo apie kurį kalbėjau daugybę kartų. Niekas šiame parlamente e, nesginčia to, kad PNR duomenys yra naudingi kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Tačiau mes ginčiamės štai dėl ko, kaip reikėtų panaudoti tuos duomenys, ar galima būtų naudoti tuos duomenys kitiems tikslams. Pavyzdžiui, reikėtų e, dėl užkrečiamų lygų duomenys panaudoti ir panašiai. Norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija ketvirtą straipsnį interpretuoja tam tikrų būtų. Ne visi pritarė tą tai interpretacijai, tačiau svarbiausia čia yra štai kas, tam pritarė JAV administracija. Pone Kratsabils, norėčiau pasakyti štai ką. Mes kalbame apie kompromisą, be abejo, tačiau kai kurie dalykai yra tokie, dėl kurių neišeina dėrėtis. Pavyzdžiui, pagrindinių teisų apsauga ar JAV teisės aktai. Tad nesuprantu, kodėl mes, kai jau pavyksta susitarti dėl susitarimo su Australija, mes negalim pasiekti gero susitarimo su mūsų bičiuliais ir sąjungininkais JAV. Man atrodo, kad pono Engel pozicija buvo išdėstyta labai aiškiai. Mes neturėsime be šio susitarimo reikiamų saugiklių nes remsimės tik JAV teisės aktais. Tai bus ir toliau, jeigu šiam susitarimui nepritarsime. Kai dėl duomenų eksporto ir importo buvo aiškiai pasakyta, kad ne visi galės išsitraukti duomenys taip, kaip jiems to norisi, tam bus numatytos taisyklės. Net jeigu duomenų eksportavimo metodas bus naudojamas, e, tai duomenų importavimas yra naudojamas ir dabar. Aš negirdėjau jūsų atsakant į klausimą, kodėl jūs manote, kad šimtai tūkstančių per dieną šimtų duomenų nieko nereiškia. Ar jūs manote, kad tai yra išimtis? Nesuprantu tokių išimčių. Jeigu SWIFT susitarimas jūsų supratimu yra tas pats kaip šis susitarimas, tai tiesiog manau, kolegos, kad jūs juokaujate. Tiesiog iškelkit savo klausimą. Ar kitos šalis besibeldžiančios į duris sulauks to paties traktavimo? Kataras, Pietų Koreja, Japonija e, jau šito paklausė. Kinija, Rusija taip pat kreipsis į mus. Ar mes norėsime jiems duoti savo duomenys, leisti uh, vykdyti profiliavimą ir panašiai. Tai yra esminis klausimas. Pagalvokite apie tai prieš apsispręsdami dėl šio surimo. Pirmininkė, ačiū ponė Intvelt. Šiuo būdu mes baigėme šias audringas diskusijas. 12 val. balsuosime, o dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl prekybos žmonėmis. Pone ministrė, prašom pasisakyti tarybos vardu.